Well, ladies and gentlemen, it is a pleasure. Ponios ir ponai, labai malonu pradėti mūsų šios dienos posėdį. Pirmas darbotvarkės klausimas - darbotvarkės tvirtinimas. Tikiuosi, tikiuosi visi susipažinote Taigi, toliau galime perėti prie dar, e, jau klausimų pagal darbo tvarkę. Pirmas klausimas tai yra ES kosminės programos kūrimas. Toliau bus sprendimas dėl tarybos reglamento dėl Ignalinos atominės e, elektrinės uždarimo Lietuvoje. Tuo pačiu naikinant tarybos reglamentą numeris 912-2010 ir toliau e, bus e, viešiai klausimai apie ES tyrimus ir inovacijas. Ar yra kitų pasiūlymų? Ne. Taigi darbo tvarkė patvirtinta. Rugsėjo 3 dieną vyko praėjęs komiteto posėdis, ar yra prieštaraujančių e, pro protokolo patvirtinimui? Ne. Jeigu ne, jeigu niekas neįsakys prieštaravimą iki posėdžio pabaigos, protokolas bus patvirtintas. Dabar galėsime pradėti nuo pirmojo jau tarptautės klausimo. Taigi, ES kosmoso programos įsteigimas, įsteigiant ES kosmoso programos agentūrą. Ponas Salini, pranešėjas. Dėkoju. Mes gavome tekstą, svarstėme pagrindinį tekstą, dabar svarstome pakeitimus, jų yra per 550 ir jau vyko šilinių pranešėjų sutikimas. Dar vienas vyks trečiadienį. Ačiū pasistebėti, kad pozicijos artėja. Manau, kad bus galima pasiekti bendrą sutarimą. Ypač kalbant apie tokius labiau kontroversiškus galbūt klausimus kaip valdymas. Vien tik šiam klausimui buvo skirta šimtas pakeitimų. Matome, kad yra dalis pakeitimų, kurie jau kur, dėl kurių jau sutarėma, tai norėčiau pasakyti, kad kalbant ypač apie valdyseną, tikrai atidžiai klausau pasiūlymus, atsivilgiau komisijos pasiūlymus. Suprantame, kad reikia aiškiau atskirti kompetencijas kosmoso agentūroje. Numatoma tenais atskirų kompetencijų įvairioms, kelioms skirtingoms ES agentūroms. Reikia pirmiausia panaikinti bet kokį persidengimą. Tai tikrai yra nereikalinga. ir e, kompetencijas reikėtų konsoliduoti naujoje agentūroje. svarstome kai kurias svarbiausius dalykus, dėl kurių turbūt jau galės visi sutarti. Toliau. Galilėjo programa. Na, visuomet ši programa numatė daug pajėgumų, bet taip pat reikia žvelgti ir į galtinių vartotojų situaciją, kad pramonė galėtų geriau naudotis šią infrastruktūrą, šiais palidovais. Taip pat labai svarbu, kad agentūra turėtų gerus įgaliojimus. Taip pat Europos kosmoso agentūra turi turėti pakankamai tyrimo pajėgumų. tai siejasi ir bendrai su kosminių tyrimų ramščiu, bet vėlgi tai taip pat siejasi ir su valdysenos klausimais. ESA tuo tarpu siejasi su, su kitomis valstybėmis narėmis ir kitomis šalimis už ES ribų. Taigi reikia aiškiai atriboti kai kuriuos teisinius klausimus. Toliau kelios pastabos dėl biudžeto. Manome, kad skiriama pakankamai išteklių. 6 milijardai siūlomi iš komisijos pusės. Geros žinios, turint galvoje, ką matėme anksčiau. Pakeitimuose, taip pat ir mano pakeitimuose dar numatoma šiek tiek tikslinimo patikslinimo tikrai reikia, nes vis tik yra numatoma šiek tiek mažesnis biudžetas naujoms programoms. Kalbam apie tik 500 milijonų eurų. Kolegos atkreipė dėmesį, kad jeigu biudžetas šiems programoms liks toliau toks ribotas, gali kilti problemų. Nes jeigu, pažiūrėjau, programas skirma tik 230 milijonų, programa gali negalėti tinkamai gyventi savo funkcijų. Kosmos stacijos stebėjimo programą turiu galvoje ir SST programą. Taigi, siekiame padidinti šių programų finansavimą ir tai, taip pat reikia truputėlį padidinti biudžetą. Be abejo, savo darbe siekiame taip pat užtikrinti, kad būtų prioritetas skiriamas jau tradicinėms programoms EGNOS, Galilėjo, taip pat ir Kopernikus. Dėkoju. Dėkoju už žanginės pastabas. Norėčiau priminti nariams, kad pirmas diskusija šio klausimu vyko Liepos mėnesį. Taigi jau nemažai padirbėta ties šiuo failu, kaip ir jūs minėjote. Yra daug pakeitimų. Dabar turime 40 minučių šiam klausimui. Vadinasi, reikia iš karto paskubėti Peti prie kitų temų po įvado. Pirmiausia, šilni pranešėjai. Bei tie, kas jos pakeičia, galės pasakyti, turės po dvi minutės pozicijoms. Pone Mūdė pirmoji. Dėkoju. Dėkoju. Pakeičiu Konstanciją Krail, saldemokratų šiandien pranešėją. Dėja, ji negali dalyvauti šiame posėdėje. Ji bedarbiauja su pranešėju ir tikis tolesnio glaustų bendarbiavimo. Mūsų pakeitimai buvo sies trimis pagrindėmis rytimis. Pirmiausia, saugumas ir gynyba. Komisijos pasiūlymas numato daugiau dėmesio skirti šiai sričiai. O mūsų Socialdemokratų frakcija mano, kad ES kosmos programa turėtų likti tik tai grinai civilinė Aišku, reikia žvelgti į realybę, tačiau tikrai nenorime, kad prioritetu taptų saugumas ir gynybė. Ir gynyba, nors manome, kad dabar komisija kaip tik tai siūlo. Toliau, Galilėjo ir Kopernikus programų naudojimas. Tai turi būti gerinama. Vėlgi komisija bando iš savo pusės gerinti panaudojimų duomenis, tačiau kol kas matome, kad to nepakanka. Taigi manom, matome, kad e, dar daugiau perdodama pareigų agentūroms ir tai, galės, tai patikė leisti daugiau, e, geriau pagerinti vartotojų situaciją šioje, e, šioje vietoje. Toliau manome taip pat, kad reikia didinti pajėgumus ir manome, kad vis tik numatytas biudžetas yra per, per mažas gal sekom gali būti panaikinta, kad būtų galima sustiprinti kosmoso atliekų stebėjimo programą. Nes būtent tokio, tos kosminės atlikos yra tiesiog negresmė Galilėjai ir Kopernikus palidovams. Baigdamas čia pasakyti, kad e, diskusijos vyksta labai konstruktyvė dvasia, bet tikrai dar reikia galim pagerinti su Galilėjai ir Kopernikus programomis. Taip pat reikia daugiau dėmesio skreipti į vartotojus Ir taip pat manome, kad valdysenos klausimai, ypač skirtingų veikėjų klausimai, yra labai svarbus dalykas, kurį reikia išsamei aptarti. Kiti žingsniai tai bus aptarti bendrus programos tikslus, prieš vėl grįžtant prie atskirų komponentų ir prieš aptarint juos išsamei. Mes esame įsitikinę, kad tekstas bus geras ir parems ateičiai tinkamą kosmoso programą. Dėkoju. Dėkoju truputėlį viršitėte jums skirtą laiką. Dabar dvi minutės ponas Enkel vietoj pono Tošinovski, kuris nedalyvauja posėdė. Prašau. Taip, dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mūsų šiandien pranešėjas kalba apie tai, kad reikia stiprinti agentūrų vaidmenį, taip pat ir perdodant atsakomybę už Galilėjo programą bei kitas programos kompetentus. Reikia užtikrinti didesnę sinergiją tarp skirtingų agentūrų ekspertų, tačiau taip pat reikia užtikrinti ir Europos agentūrų autonomiškumą. Reikia gerbti pat ir valstybių narių galės. Toliau, kalbant apie komponentus ir biudžetą, mūsų šiandien pranešėjas mano, kad be abejo palidovų ryšys yra labai naudingas elementas, tačiau reikia užtikrinti tinkamą valdyseną ryšių sektoriuje, kosmoso stebėjimo srityje. Ir šių programų eilutės turėtų būti labai padidintos, kaip jau ir minėjo kolega visai ką tik. Tačiau tai neturi būti daroma Galilėjo ar Kopernikos programos e, kaina. Taip pat kis klausimas yra trečių šalių dalyvavimas. Mes esame įstikinę, kad kai kurių sąjungininkų šalių dalyvavimas, įskaitant beje ir Junktinė karalystė po breksito, yra taip pat ir dalykas, kuris atitiktų ES interesus. Tad reikėtų paprieštarauti pasiūlymams, kuriuos siūlo ponas Barnie, kad jungtinė karalystė neturėtų dalyvauti šiose programuose reikia numatyti, kad trečios šalis pagal tokius turimus galėtų dalyvauti Europos kosmoso programoje, įskaitant Galilėjo, Kopernikus ir taip pat kosminio atliekų stebėjimo programoje. Dėkoju. Dėkoju. Toliau trečias kalbėtojas bus ponė Naktigal. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pagirti pono Salinį ir jo komandos darbą. Taip pat norėčiau padėkoti ir kitus šiandien pranešėjams už puikų darbą. Manau, kad e, svarbu, jog ši nauja programa vienyje įvairias skirtingas kosminės iniciatyvas, kurios dabar gyvenamos Europos Sąjungoje. Aš taip pat manau, kad kaip ir komisija sako, komisijos programa gali skatinti inovacijas, taip pat gali paspartinti ekonomiktivumą ir kitus svarbius aspektus. Tai tikrai gali taip pat ir atgavinti mūsų ekonomiką. Taip pat kosminė programa turėtų ir pagerinti mūsų galimybę stebėti klimato kaitą. Tai yra taip pat elementas šiame pasiūlyme, kuris mane labai džiugina. Kitas e, svarbus dalykas yra kosminės erdvės stebėjimas, tai taip pat turi didžiulį pridėtinę vertę. Toliau. Manome, kad komisijos iniciatyvos gali e, padėti supaprastinti programų gyvendinimą ir padėti įgyvendinti sinergiją. Taip pat norėčiau atkreipdėmėsi ir e, norėčiau pasakyti, kad kartu šiandien pranešėjais ir pranešėjų džiaugiamės, kad daug pateikta pakeitimų. Nors, aišku, dėl kai kurių pakeitimų kyla ir abejonių. Pavyzdžiui, dėl valdymo komiteto steering komitė įvedimo. Uh, Kyla bejonių, ar tikrai tai palengvintų viešų pirkimų procedūras. Galbūt procedūros taptų tiesiog sutingesnės ir mažiau skaidrios. Manau, kad vis tik šios nuostatos vis pirma turi užtikrinti procedūrų tinkamą veikimą. Toliau Horizon Europe. Pasiūlyme tai paminėta ir aš manau, kad kosminis elementas šiai programai yra labai svarbus tą norėčiau pabrėžti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad reikia iškoti sinergijų tarp kosminės programos ir Horizon Europe. Pasinas dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai tam tikrą nugastavimą dėl biudžeto. Į programą siūloma pritraukti papildomų komponentų. Ir aš tikrai manau, jog labai svarbu visų pirma užtikrinti jau vykdomų programų įgyvendinamą prieš plėtojant naujas programas. Ypač tai svarbu, jeigu atkreipsim dėmesį tai, kad kartais trūksta pinigų nors programoms. Trūksta programų, pinigų techniniam gyvendinimui. Dėkoju ir toliau bendrabiausime su šiandien pranešėjais. Dėkoju. Toliau žaliųjų vardu. Ponas Javor dalyvauja, ne? Tada tuomet laikas man pasakyti, aš taip pat esu šiandien pranešėjęs iš GUE frakcijos. Norėčiau sakyti keletą pastabų. Taigi norėčiau sakyti mūsų frakcijos pastabas. Manau, kad kalbant apie Europos kosmoso programą labai svarbu geriau panaudoti esamą jau palidovinę infrastruktūrą, ir plačiau panaudotos programos, kurios yra išplėtotos jau. Viena tokių programų yra Galilėjo, kita Kopernikus. Taip pat svarbu stebėti, kokie yra pokyčiai yra aplinkosaugos rytyje Taip pat sudėti nu, galimybės valstybės narėms geriau stebėti temperatūrų pokyčius, taip pat ir tose valstybėse narėse. Tai yra labai svarbus elementai. Taip pat tai gali reikšti ir svarbių, e, svarbu poveikį, tarkime, archeologijos sričiai. Pavyzdžiui, per sausrą galima atlikti antrus kasinėjimus lygumose, tai svarbus dalykas. Toliau mes labai prieštaraujame tam, kad e, programos būtų nu, kai kurie elementai dviejopai naudojami ir taip pat nenorime, kad Galilėjo, Džesiai ar Kopernikos skirtas lėšas būtų paskirtos kam nors kitam. Jeigu numatomos būtų naujos programos, ar nauji elementai, reikia tuomet rasti papildomą finansavimą ir biudžetą didinti. Nes kitaip, kitaip bus parasti tie puikūs rezultatai, kurių pažangą dabar jau matome. Taigi tiek pastabų turėtų e, pakakti. Štai baigiu savo pasakymą ir steiksiu žodį poniai Tamburano. Tiksliau, poniai Tamburano. Prašau. Grazie, prezidentė. <clears throat> Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti kolegai, pranešėjui už puikiai atliktą darbą. E, dokumente yra daug teigiamų aspektų, kuriam galime pritarti. Mūsų nuomonė Europai reikia turėti modernios infrastruktūros ir įrangos, kuris suteiktų prieigą prie kosmoso. Reikia, kad mm, infrastruktūra ir įranga būtų konkurencingos pasauliniu lygiu. Mes pateikėme keletą pakeitimų, tikimės, kad jie praturtins reglamentą. Dabar norėčiau pakalbėti apie tris aspektus, kurie mūsų nuomonė yra labai svarbus, į kuriuos norėtume atkreipti pranešėjo dėmesį. Kopernikus yra labai naudinga priemonė, norint geriau suprasti, kas vyksta mūsų teritorijose. Todėl šis elementas mums atrodo labai svarbus, jį reikia stiprinti finansinių požiūrių ir kitais požiūriais, reikia stebėti dirbožėmį, taršą, klimato kaitą, atsinaujinančius šalt, energijos šaltinius į visas šias rytis būtų galima geriau atsižvelgti per šią programą. Mes norėtume, kad Kopernikus būtų daugiau naudojamas stebėsenos tikslams. Apie tai užsiminė ir šešėlinis pranešėjas iš Guja. Nes Tai visą tai atlieka ir apsauginė funkcija ir tai gali būti naudinga ir įvairiose valstybėse narėse. Dėl naudotojų rinkos mes norėtume, kad daugiau dėmesio būtų skiriama įgyvendinimui ir paslaugų teikimui, nes tai turės teigiamą poveikį daugeliui mažų ir vidutinių įmonių ir suteiks mums galimybę labiau standartizuoti kosmoso technologijų sprendimus, kad juos būtų galima taikyti visoje Europoje. Toliau skaidrumas. Turime daug pasiūlymų apie tai, apie tai, kaip būtų galima panaudoti įvairius programos elementus, kad būtų užtikrinta geresnė valdysena. Ir taip pat siekiant atsižvelgti į būsimą panaudojimą. Ačiū. Dabar atėjo laikas Europos komisijai pareikšti savo nuomonę. Ponas Haimės Silva iš Grau generalinio direktorato. Merci, Commission... Ačiū pirmininkė. Europos komisija visų pirma nori padėkoti e, pranešėjui, ponui Salinį, už e, pranešimą. Mūsų nuomonė ten yra akcentuoti svarbiausi komisijos pasiūlymo elementai tai yra kosmoso politikos svarba e, ekonomikai, Europos strategijai. Taip pat mūsų nuomonė e, pranešime labai gerai įvardyti iššūkiai, e, kurių kyla siekiant užtikrinti tinkamą valdyseną. Ir pranešėjas taip pat sako, kad reikia vengti dubliavimuose. Komisija tam visiškai pritarė. Mes norime dar kartą patvirtinti, kad e, turime tikslą patikslinti e, programą, remdamėsi viena finansinė programa, kuriame, dėl kurios mes dėrėsime su valstybėmis narėmis, dėl, kai vyks dėrybos dėl e, kosmoso agentūros steigimo Paryžiuje, taip pat ESPA. Mm, taigi mes numatysime gyvendinimo atsakomybę ir stengsimės e, vengti dubliavimo, kadangi komisija ESA ir ESPA pasirašys vieną finansinės partnerystės dokumentą. Ten bus numatytos visos programos, gyvendinimo kalendorius, atitinkami biudžetai ir atsakomybė už tų biudžetų valdymą. Dėl biudžeto pranešėjas taip pat labai pateikė tikslių pastabų apie jį ir noriu pasakyti, kad komisija pirmą kartą e, išdėsto įvairių elementų Galilėjo ir Kopernikos programų mm, hierarchiją ir taip pat numato preliminarias e, sumas, kurios leistų padidinti išlaidas e, ir kurios suteiktų galimybę prireikus padidinti biudžetą, pavyzdžiui, kaip SST atveju. Mm, kalbant apie sumas, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad čia mes kalbame apie dvi programas, kurios grindžiamos dabar valstybių narių lygių egzistuojančią infrastruktūrą ir e, yra teikiama pirmenybė valstybių narių investicijoms. Taip pat yra numatytas lankstumas, kurį noriu priminti, ir taip pat numatytas ir valstybių narių tiesioginis dalyvavimas, nes ta infrastruktūra, kuri, kurią mes dabar jau naudojamės, yra valstybių narių infrastruktūra. Taigi tos infrastruktūros modernizavimas ir investicijos Mm, yra galimos numatant ir nacionalinį, bendrą nacionalinį finansavimą iš tų valstybių narių, kurios jau turi tą infrastruktūrą. Taigi tokie pagrindiniai iššūkiai kyla įgyvendinant e, programas. Žinoma, mes labai atidžiai e, vertiname visus pasiūlymus, kuriuos pateikia parlamento frakcijos mm, noriu dar kartą pakartoti, kad Europos komisija šią programą vertina kaip civilinę programą, kuriai taikoma civilinė kontrolė. Nors tam tikros e, teikiamos paslaugos gali būti panaudojamos saugumo ir gynybos tikslams, tačiau atsakomybę pasinaudoti tomis paslaugomis tenka valstybėms narėms. Taip pat noriu, taigi norėjau akcentuoti šį elementą. O e, šiaip turiu pasakyti, kad dabar vykstančios, e, taryboje vykstančios dėrybos e, išryškino labai panašius elementus, kuriuos išryškino pranešėjai ir manau, kad dialogas tarp trijų institucijų padės mums per gana trumpą laiką pasiekti kompromisus. Tai yra iki kitų metų pradžios e, pasiekti kompromisus. Ačiū. Ačiū e, ponui Haime. Tikrai e, džiugu girdėti, kad komisija laikosi tokios pačios nuomonės kaip mes, mūsų komiteto nariai. Dabar suteiksiu žodį diskusijoms apibendrinti pranešėjui ponui Salinį. Ačiū. Aš sureaguosiu į pateiktą pastarąją pastabą ir tai, kad komisija akcentavo tai, ką akcentuoja ir kolegos. Tai yra programos specifika. Tai yra civilinė programa ir Todėl mes norime kaip galima geriau pasinaudoti šios programos specifiką. Norime, kad būtų vartojami atitinkami terminai, e, neturi būti nutolstama nuo piliečių, reikia kalbėti apie kibernetinį saugumą, tačiau vis, visi šie dalykai egzistuoja civilinėme kontekste. Tiesiai jie turi uh, įtakos ir gynybai, nors pagrindinis ramstis, šios programos pagrindinis ramstis nėra karinis, programa yra civilinė. Ir manau, kad tai yra labai reikšmingas dalykas, galvojant apie e, tam tikrų elementų pramoninį panaudojimą. Dar norėčiau paminėti vieną dalyką, kurį užmiršau paminėti įžanginėje kalboje. Tai yra Euro, programa Europos horizontas. Norė, norint įgyvendinti kosmoso plano atitinkamus elementus, turime pasirūpinti, kad e, deramas biudžetas būtų skiriamas kosmoso tyrimams. Manau, kad reikėtų tai patikslinti. Ir dar viena mano pastaba susijusi su biudžetu ir biudžeto lankstumu. Komisija sakė, kad e, nereikia visko labai griežtai sudėlioti į stalčiukus, reikia šiek tiek didesnio lankstumo. Aš su to sutinku. Tai mums padės e, pasiekti nuoseklumą įvairiais etapais įvairiais programos etapais, pavyzdžiui, jau panaudojant rezultatus. Ačiū visiems už pastabas. Manau, kad e, įvyko lab, gana trumpa, bet veiksminga diskusija. Ačiū. Aš tikiuosi, kad e, trečiadienį mes galėsime aptarti visus pakeitimus. Su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Dabar galime baigti nagrinėti šį punktą. Ir pereiti prie kito. So, as agreed, the second point of our program Kaip jau buvo sutarta, antras mūsų darbo tvarkės punktas yra pasiūlymas e, dėl tarybos reglamento dėl Lietuvos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos, tai yra Ignalinos programos, kurio panaikinamas tarybos reglamentas numeris 1369, priimtas 2013 metais. Noriu priminti, kad komisijos pasiūlymas yra susijęs su E, atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo parama e, Lietuvoje ir su jos biudžetu e, nuo 2021 iki 2027 metų. E, šis, dėl šio dosie nereikia konsultuoti su Europos parlamentu, vis dėlto taryba nusprendė pasikonsultuoti su parlamentu ir noriu kolegoms pasakyti, kad mes kalbame apie du reaktorius ir visa, apie visą su jais susijusią infrastruktūrą. ITRE yra pagrindinis komitetas e, šio klausimu, biudžeto komitetas nusprendė nerenkti nuomonės, taigi mums čia tenka pagrindinis vaidmuo. Ponas Javor kalbės ponos Hams vardu, jis pristatys e, pranešimą, kuriam yra pateikta 18 pakeitimų, kur, kurį sudaro 18 pakeitimų. Ir noriu priminti, kad mes turime uh, apie pusvalandį visam, visai diskusijai, taigi prašau kalbėti apie esminius elementus. Šešėlinėms pranešėjams bus suteikta po dvi minutės, o visiems kitiems po vieną minutę, kaip ir yra įprasta komiteto posėdžiuose. Taigi ponas Javor kalbės pirmasis ir pradės diskusiją. Ačiū kolegos, kaip jau buvo pasakyta, kalbėsiu pranešėjos Rebekos Harms vardu. Ji labai atsiprašo dėl to, kad negali dalyvauti šioje svarbioje diskusijoje. Ji turėjo ankstesnių įsipareigojimų susijusių su JAV. E, paskaitysiu jos žodžius. E, pirmininkė, kolegos, komisijos atstovai. Rengdama šį pranešimą labai išsamei ištyrinėjau faktinę situaciją, sustikau su suinteresuotais asmenimis, lankiausi Ignalinos elektrinėje, sustikau su Lietuvos vyriausybės atstovais ir taip pat e, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko bei Europos komisijos atstovais, įskaitant ir už biudžetą atsakingą komisarą Oettinger. E, aš nuo pat pradžių dirbau su Ignalinos e, programa ir galiu patvirtinti, kad e, eksploatacijos nutraukimo darbai yra smarkiai pažengę į priekį ir taip pat yra ištaisytos ankstesnės problemos. Programą teigiamai įvertino ir nepriklausomi ekspertai, taip pat ir komisija birželio mėnesį pateikusi programos vidurio vertinimą. Pranešime aš įvardiju dvi pagrindinės problemas, kurias reikia spręsti. Visų pirma, Ši programa yra labai mm, brangi. E, elektrinės vadovybė e, atliko labai išsame išlaidų analizę ir poreikius artimiausius metams. E, ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir ekspertai sutarė dėl skaičių. Tačiau komisijos pasiūlymas skirti 552 milijonus eurų kitoje finansavimo programoje neatsižvelgia į reaktoriaus antro bloko demontavimo darbus. Tie darbai prasidės 2026 metais ir truks ilgiau nei nei iki 2027 metų. Tai reiškia, kad pakankamas finansavimas šiam darbui turi būti sukauptas iki darbų pradžios. Taigi reikiamas finansavimo, poreik, finansavimo poreikis yra maždaug 780 milijonų ir labai svarbu, kad šį, šią sumą pat, pat, turi patvirtinti Europos parlamentas ir vėliau Europos ministrų taryba. Taip pat parlamentas turėtų labai aiškiai pasakyti, kad nebus peržiūrėta įsipareigojimai dėl šios programos Lietuvos sąskaita. Komisijos Indėlis į šią programą turi atitikti Lietuvos stojimo sutartį ir susijusius protokolus. Aš tikiuosi, kad šiam pasiūlymui pritars šešėliniai pranešėjai ir laukiu e, konstruktyvaus ir vaisingo bendradarbiavimo. Ačiū. Ačiū, ačiū už įžangą, manau, e, puikiai apibūdinote padėtį. Dabar suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui, ponui Langen, šią e PP, prašom. Ačiū. Supratome, kad darbo atvarkė pakeista. Mes šį klausimą turėjome aptarti rytoj. Ignalinos atominės elektrinės uždarimo klausimą mes jau esame nekartą aptarę. Visų pirma, kalbėjome apie eksploatacijos nutraukimą 2006 metais, vėliau 2009 metais. E, rem, rėmėmės stojimo sutartimis. Ta elektrinė pastatyta mm, sovietų nurodymų. Mes kalbame apie didelius elektrinės blokus Ir e, iš tikrųjų reikia 2 milijardų eurų iš viso. Eksploatacijos nutraukimui 1,4 suteikė ES. Taigi kalbame apie pirmojo reaktoriaus eksploatacijos nutraukimą. Prasidės darbai su antruoju reaktoriumi. Ir pagal finansinius planus turėjo būti daroma pertrauką. Bet e, kalbant apie viešuosius, turint galvoje viešuosius pirkimus ir ekspertus, kurių prireiks, gali prireikti papildomų lėšų, daugiau lėšų nei iš pradžių buvo planuota. Pone Harms siūlo anksčiau užpildyti tą atsirandančią finansavimo spragą, tai yra visiškai pagrista, tačiau ar mes galime numatyti kažką daugiau nei numatoma daugiametėje finansavimo programoje, nėra aišku. E, biudžeto kontrolės komitetas yra kompetentingas komitetas šioje srityje, jis e, pareiškė kritinę nuomonę 2012 metais. Tačiau e, taip pat reikia laikytis ir Europos viešųjų pirkimų teisės aktų. Taigi į tai atsižvelgiant, kai kas buvo pakeista, ir pavyko geriau sukontroliuoti išlaidas, tačiau be dviejų atominių elektrinių uždarimo kyla kitas klausimas, tai yra kūro strypai. Grafito strypai, jie yra saugomi netoli Ignalinos ir na, atliekant išlaidų skaičiavimus, reikia atsižvelgti ir į tą saugojimo aspektą, gana pavojingą panaudoto kūro saugojimo aspektą. Ir nežinau, ar į tai yra jau pakankamai atsižvelgta, galvojant apie eksploatacijos nutraukimą. Yra iškilę tam tikrų klausimų, į kuriuos šiandien neįmanoma atsakyti. Ir labai gaila, kad ponios Harms čia nėra, nes ji tris ar keturis kartus lankėsi elektrinėje. Aš prisimenu, kad per pirmąjį vizitą, kai buvo kalbam, po to, kai buvo investuota 300 milijardų eurų, jokių problemų nebuvo. Bet Na ir ta eksploatacijos nutraukimo procedūra buvo numatyta po Černobilio, tačiau vėliau nebuvo gilinamas į situaciją. Ir žinoma, Baltijos šalis po patyrė didelių išlaidų dėl atominių elektrinių uždarimo, netgi joms teko atidėti savo stojimą į Europos Sąjungą. Ačiū. Dabar ponas Krumpašev, SND šešėlinis pranešėjas. Oh, Ačiū, pirminkė. Gerbiamas pirminkė, aš remiu Rebekos Harms parengtą pranešimą, ypač e, tam, kad e, būtų e, skirta naujų lėšų Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui. Todėl pritartume komisijos pasiūlymui dėl 552 milijonų eurų ir Lietuvos vyriausybės dėl 780 e, milijonų eurų. Taip pat siūloma e, padidinti e, sumas elektrinių eksploatavimo nutraukimui Bulgarijoje ir Slovakijoje. Norėčiau patikti poniai Harms kelis klausimus. Pirmasis susijęs su kvalifikuoto personalo konkurencingumo uh, aspektų ir e, dėl to, kaip bus e, toliau panaudojami reikalingi darbuotojai. E, jeigu Lietuvos reguliavimo institucija pritars siūlomiams skaičiams, tai turėtų būti įtraukiama į reglamentą. E, kalbant apie devintąjį e, pakeitimą, e, kuris yra susijęs su ES finansavimu, eksploatavimo nutraukimui, reikia pagalvoti apie tai, kaip tai atsilieps įvairiems aspektams, įskaitant ekspertus, kurie dirba šioje srityje. Taip pat 14 pakeitimas dėl žinių sklaidos. Beje, tas aspektas yra labai svarbus, nes nėra labai daug žinių, kaip galima nutraukti tokio pobūdžio, tokio tipo reaktorių eksploatavimą ir todėl reikia ne tik tinkamai skirti finansavimą ir jį panaudoti, bet ir skleisti žinias. Taip pat e, norėčiau iškelti klausimą dėl to, kad e, tai iš tikrųjų nėra e, Rusijos tipo um, reaktorius, pavyzdžiui, Slovakijoje ir Bulgarijoje yra e, kitų e, reaktorių, ne e, RBMK. Ir kaip ir nėra didelių problemų. Didžiausia problema yra Lietuvoje, todėl jai būtent reikia pagalbos, paramos, jai reikia didesnio finansavimo, tų 780 milijonų vietoj 552, e, kad būtų galima per septynerius metus ne tik užbaigti vykdomus darbus pirmajame bloke, bet ir pradėti darbus antrajame bloke. Jeigu e, atidėtume tą veiklą po septyniarių metų, vėl pradėsime kalbėti apie tai, ką daryti su antrųjų reaktoriumi ir per e, tą laiką negalime tiek atidėti tų darbų su antruoju reaktoriumi. E, tie darbai turi vykti e, lygiai grečiai ir laiko terminas maždaug, į kurį turėtume orientuotis, yra 2040 metai. E, svarbiausias klausimas yra grafitas, kuris yra naudojamas reaktoriuose, nes ten yra daug grafito ir e, grafitą reikia išimti, tinkamai e, utilizuoti, taigi jis kelia daug problemų. Be to siūloma suburti eksploatavimo nutraukimo grupę, kuri galėtų kaupti žinias šioje srityje, kaip e, nutraukti e, tokių reaktorių eksploatavimą, kad tomis žiniomis galima būtų pasinaudoti ateityje, nutraukiant tokių reaktorių eksploatavimą. Ir Dabar ES yra 39 e, tokio tipo grafitiniai reaktoriai. Tai tos žinios būtų naudingos. Taigi, iš esmės e, remiu Rebekos Harms pranešimą. Ačiū. Dėkuoju už Jūsų svarbės pastabas. Dabar EKR vardu atrodo nieko nėra. Alde vardu. Prašom. Ačiū pirminkė. Alde frakcijos vardu visų pirma norėčiau padėkoti e, Rebekai už jos e, nuomonę, už ekspertinės žinias. Daug kalbėjusi su Rebeka ir galėčiau pakartoti, kad e, ji tikrai vadovaujasi sveiku protu ir mes pritarėme jos pranešimo turiniui. Jeigu nebūtų pritarta biudžeto padidinimui, bus e, neįmanoma nutraukti e, eksploatavimą tinkamai per nustatytą terminą. Ir e, be to tai nebūtų naudinga ir kvalifikuotiems darbuotojams, kurie ten dirba, jeigu tas procesas būtų nutrauktas dėl lėšų stygiaus. Manau, kad taip pat būtų svarbu, kad visos um, skirtos lėšos būtų panaudotos reaktorių eksploatavimo nutraukimui, o ne kitais tikslais, kaip uh, jau yra buvę anksčiau. Taigi, Aldė frakcijos vardu ir um, galėtume patikti tokių pasiūlymų. Visų pirma, reikėtų turėti omenyje, kad um, ES mūsų žiniomis yra daugiau nei 90 e, e, e, reaktorių, kurių eksploatavimas jau buvo nutrauktas ir Vokietijoje tokių yra tik penki, buvo, kurių eksploatavimas buvo visiškai nutrauktas. Tai buvo atominės elektrinės, kurios tarnavo daugiau nei 20 metų. Ir jau žinoma, kad išlaidos bus labai didelės, todėl jas reikia labai kruopšiai įvertinti. Aldė teikiami pakeitimai taip pat yra susijęs su tuo, kad Lietuvos, Bulgarijos ir Slovakijos atveju reikia turėti omenyje, kad eksploatavimą reikia nutraukti panaudojant sąjungos e, lėšas, be kita ko. E, kitais atvejais, ne tų trijų šalių atvejais, reikia pagalvoti ir apie kitas e, finansavimo galimybės, kad e, mokesčių mokėtojams nebūtų užkraunama per didelė našta. Ačiū. Stojimo sutartyje komisija dėrėjosi dėl uh, to, kad e, turi būti uždaryti tam tikri įrenginiai ir mūsų pareiga yra užtikrinti, kad tos valstybės galėtų sukaupti pakankamai lėšų e, tam, tų įrenginių eksploatavimo nutraukti, kitaip gaunasi nesąmonė. Kitas atvejs, žinoma, jeigu Vokietija pati nusprendė nutraukti, laipsniškai nutraukti e, kelių dešimčių reaktorių eksploatavimą, ji tai daro e, savo sąskaitą, nes tai buvo nepriklausomas sprendimas, nacionalinių ligmens sprendimas, e, kaip ir Prancūzijos atveju, kurie taip pat gali nuspręsti nutraukti kai kurių elektrinių eksploatavimą. Tai e, jos pačios atsakomybė. Tačiau jeigu komisija privertė aš esu šešėlinis pranešėjas, tada susipažinęs su tą temą, Jeigu komisija privertė stojančias valstybės nutraukti elektrinių eksploatavimą, žinoma, e, tas eksploatavimo nutraukimas turi būti finansiškai garantuotas. Ir vienas iš svarbių klausimų yra, ką daryti su grafitu apskritai, nes tai yra vienokio tipo reaktoriai, e, kuriuose naudojami grafitiniai strypai. O kitas klausimas, ką daryti su kuru Tai e, uranas, kurį galima naudoti, kurį galima perdirbti ir taip toliau. Ir trečias klausimas yra labai e, daug e, mažo radioaktyvumo betono, ką su juo daryti. Taigi tai yra dar viena užduotis ir turime pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti, e, iš kur gauti tą didžiulį skirtumą tarp 552 e, milijonų ir 780 milijonų. Taigi, e, baigdami diskusiją šiuo klausimu, turime susitarti, iki kada galime teikti savo pakeitimų pasiūlymus ir tuomet Rebekos laukia labai daug darbo Nu, nes jai reikės apsispręsti, kaip visus tuos pakeitimus sujungti į vieną nuseklų pasiūlymą. Taigi dabar po šešėlinių pranešėjų galiu suteikti žodį kitiems parlamento nariams. Ponas Ropė, prašom. E, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos. Iš tikrųjų noriu pasakyti, kad būtent e, tokie dokumentai kaip Ribekos pranešimas įkvėpė Lietuvos žmonės ir toliau pasitikėti Europos projektų tikiuosi kad šioms gerai motyvuotoms pataisoms pritars jūsų komitetas ir pritars visas europos parlamentas. na žinoma ir atvirkščiai jeigu ribekos pataisos būtų atmestos būtų skaudus smūgis lietuvos žmonėms kurie manytų kad europa mažina savo įsipareigojimus ir net, lietuva ne tik įvykdė visus savo įsipareigojimus bet ir prisiėmė daugiau kofinansuoti 14 procentų visų išlaidų, nors stojimo sutartyje apie tai nieko nekalbama ir tokio įsipareigojimo Lietuvai nebuvo. Taip pat e, noriu pasakyti, kad e, kaip ilgametis buvęs Ignalinos to rajono meras, noriu atkreipti dėmesį į dar vieną labai aštrią problemą, tai susijusią su priešlaikiniu atominės uždarimu ir kad nuo 2014 metų yra nutraukta parama atominės elektrinės regionui iš uždarimo fondo. Ir šiandieną nėra jokios specialios programos šiam regionui, kuri itin paveikia atominės elektrinės sustabdymas, juk aptarnauti šiai įmoniai buvo pastatytas net atskiras 35 tūkstančių gyventojų miestas – Šiandieną regione be ne didžiausia bedarbystė šalyje. Socialinio-ekonominės problemos šiame regione gali virsti ir politinėmis, juk tai regionas, kuriame gausiai gyvena tautinių mažumų atstovai, buvusios Sovietų sąjungos atominių elektrinių statytojai ir eksploatuotojai. Tikiuosi, kad Lietuva kartu su ES sukurs specialią ir aiškę šio regiono vystimo programą, kaip tai numatyta ES ir visų šalių ratifikuotoje Lietuvos stojimo sutartyje ir jos protokolė numeris 4, kuri per kitą daugiametę finansinę perspektyvą padės Lietuvos, e, Lietuvai socialinius rodiklius tam regione pasiekti iki vidurkio Iš tikrųjų, keletą e, žodžių, jeigu dar leisit, norėčiau pasakyti, kaip e, e, tą sritį, manau, kad žinau neblogai. Taip, kolegos sakė, būtent iš Vokietijos ponas Langė, kad iš tikrųjų klausimas yra šiuo metu vykstamas tik tai laikinas brandolinio kūro saugojimas reikės spręsti ir nuolatinį brandolinio kūro e, klausimą jis dar nepradėtas šiandieną spręsti dabar jisai tik tai penkiasdešimt metų susandėliuojama ir toliau klausimas išlieka taip pat e, noriu pasakyti kad lietuva e, tik tai dvidešimt maždaug procentų pasinaudojo ta atomine elektrine tai buvo sovietų e, vakarinės dalies regiono atominė elektrinė ir liko visos atliekos būtent lietuvai spręsti nors lietuva neturėjo iš to visos naudos Taip pat e, kolega iš Bulgarijos sakė labai svarbų dalyką dėl specialistų. Jeigu bus stabdomas projektas, specialistai įsilakstys iš tenai. Ir projektas dar daugiau pabranks. Tai mes turbūt visi norim, kad kuo efektyviau, kuo greičiau ir kuo e, mažesniam sąnaudom tuos darbus pabaigti. Nes buvo iš pradžių bandoma daryti pirkti darbus, tai yra skelbti konkursus ir pirkti darbus. Pasirodo, kad iš tikrųjų labai specifiniai darbai ir tos kompanijos, kurios ateina grinai uždarimui, jos nesugeba visų procesų suvaldyti. Ir pereita buvo prie to, kad pati atominė elektrinė tos darbus organizuoja. Tai iš tikrųjų e, pirmas toks reaktorius e, pasaulyje, kuris bus ardomas. Ir niekas nežino dar, sakykime, visų tų procesų, kuriuos reikės organizuoti. Tai bus įgyta milžiniška patirtis kurią galima bus panaudoti paskui ir kitose šalyse. Tai iš tikrųjų labai tikiuosi, kad e, pritardami Rebekos projektui e, sudarytumėm sąlygas e, reiškia toliau vyst, vykdyti uždarimo procesą be pertraukių, be sustojimų. Ačiū. Well, thank you very much for your very... Ačiū. Ačiū. Uh ponas Ropiu, už jūsų e, pastabas. Dabar e, sutiksiu žodį Masimo. Ariba. Iš e, Europos komisijos, kad jis galėtų įsakyti savo pastabas, padėti mums įspręsti šią problemą. Prašom. Ačiū pirminkė, gerbiami nariai. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams už parengtą pranešimą. Pats lankiausi su ponia Harms Ignalinos atominėje elektrinėje Liepos mėnesį ir manau, kad ji puikiai padirbėjo. Norėčiau priminti Jums e, kai kuriuos faktus ir paaiškinti, kodėl e, komisija pateikė pasiūlymą dėl 552 milijonų eurų. Visų pirma, buvo kalbama apie projektą, kuris turėtų būti vykdomas iki 2020 e, metų ir apie e, sumą 1,2 e, milijardo eurų, kuri, kurią turėtų skirti Europos Sąjunga. Taip yra ta finansinė spraga, kurią reikia užpildyti, kad būtų galima finansuoti visas operacijas ir e, komisija ir Lietuvos vyriausybė sutarė, kad e, ta bendra suma yra 1,33 milijardo eurų. Trečias dalykas, kurį norėčiau priminti, yra tai, kad e, tokių reaktorių širdies išardimas kaip priminė kai kurie diskusijų e, dalyviai, yra pirmas tokio pobūdžio darbas e, ir žinoma, jis jėsi su įvairių rūšių rizika. Todėl komisija nusprendė laikytis labai atsargaus laipsniško požiūrių į tokios rizikos pažabojimą. Visų pirma, norime ištirti įvairias galimybės, e, kad suprastume, kaip pirmą kartą galėtume vykdyti e, tokius darbus. Ir e, to tyrimo rezultatų nesulauksime maždaug iki 2021-2022 metų vidurio. Taigi yra dar daug neaiškumų ir kol kas dar nežinoma, kaip galima vykdyti tokį eksploatavimo nutraukimą. Todėl komisijos finansavimo pasiūlymo uh, pagrindas yra nu, eksploatavimo nutraukimo programa, kuri buvo e, suderinta 2014 metais e, kartu su Ignalinos atominės elektrinės vadovybė ir Lietuvos valdžios institucijomis. Todėl e, pranešėja. Pranešėjos vardu ponas Javor aiškiai pasakė, kad komisija yra viskas suderinusi su Lietuvos valdžia ir remiasi būtent tais skaičiavimais. Vis dėlto mm, tas skirtumas iš tikrųjų susijęs su tuo, ar norima finansuoti antrojo reaktoriaus išardymą per šią daugiametį finansinę programą ar per kitą finansavimo laikotarpį. Uh, Antrasis blokas um, turėtų būti išmontuojamas ne kartu su pirmoju bloku, bet vėliau ir jis, tie darbai turėtų prasidėti 2028 metais. Tai yra pagal jau kitą daugiametį finansinę programą. Būtent todėl komisija nori numatyti finansavimą kuris turėtų būti visiškai pakankamas pagal šią DFP ir e, jis jau ir taip 20 procentų didesnis nei suma, kuri buvo skirta šiam projektui planuojant e, šį finansinį laikotarpį. Dar norėčiau priminti, nes apie tai kalba ir pranešėja, kad e, komisija prašo valstybės narės padidinti finansavimo procentą nuo 14 iki 20 procentų e, kitame finansavimo laikotarpyje. E, galėtume palyginti e, tai su kitomis dviem valstybėmis narėmis, kurios taip pat gavo tokią finansinę paramą dėl susitarimų pagal stojimo sutartis. Kalbau apie Slovakiją ir Bulgariją, apie kurias diskutuosime rytoj. Jos prisidėjo 30-40 procentų, taigi jų indėlis yra daug didesnis nei Lietuvos. Taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad e, komisijos pasiūlymas e, teikiamas remiantis specialiaja audito rūmų ataskaita, kuri buvo paskelbta 2016 metais. Ačiū. Why... Dėkoju. Taip, Dabar suprantame, už kur atsiranda tokie skirtumai. Panašu, kad ekonomistai negali tinkamai vertinti techninės situacijos. Taigi pranešėjui žodis apibendrinti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju šiandienos pranešėjams. Dėkuoju visiems už paramą. Buvo iškelta klausimų, kuriuos jau turės atsakyti pranešėja Rebecca Harms. Tačiau į kokias pastabas norėčiau aš išsakyti, e, sureaguoti. Pirmiausia, keli šelniai pranešėjai ir komisijos narys taip pat minėjo tą esminę problemą, kuris jės šio projektu. Tai yra tai, kad eksploatavimo nutraukimo laikas e, eina toliau, negu numato dabar kitas, e, kita daugmetinės programa. Todėl sunku numatyti galtinės išlaidas. Kalbam apie 780 milijonų eurų Ir na, visi supranta, kad tų tikrai pinigų reikia, tačiau klausimas labiau yra apie tai, kaip tos pinigus tinkamai paskirstyti ir kurią dalį pateikti dabartinio dokumentinio finansinėje programoje, o kurią dalį finansuoti iš kitos finansinės programos. Taip pat pranešėja sako, kad jeigu komisija neturės aiškių įsipareigojimų pagal šią daugiametę finansinę programą, tai gali sukurti finansavimo trūkumą. Ta, finansavimo trūkumą baigus e, baigus uždaryti pirmąjį bloką ir prieš uždarant antrąjį bloką. O tai, tas trūkumas gali labai šauginti vėliau kaštus. Tad gali būti protinga iš anksto skirti daugiau lėšų visam bendram eksploatavimo nutraukimo procesui, net jeigu galbūt kai kurie tie darbai bus atliekami vėliau pagal kitą finansinę programą, tiesiog tam, kad būtų užtikrintas projekto testinumas. Toliau komisija kėlė klausimą dėl 14 procentų Lietuvos valstybės indėlio ir didinimo iki 20 procentų. Na, reikia turėti galvoje, kas buvo Lietuvos stojimo sutartyje, stojimo ES sutartyje. Ten yra numatytas eksploatavimo trukimo projektas, yra ketvirtas protokolas prie stojimo sutarties ir pagal tą projektą numatoma iki 100 procentų finansuoti kai kurias priemonės Toks buvo sustarimas tarp Lietuvos ir ES, kad valstybė Lietuva prisima 14 procentų ir kol kas ta sistema gerai veikia, tad mes nematom prieš jų keisti esamą sistemą. Kaip jau minėjo kolega Bronis Ropė, tokie pakeitimai, keičiant pradinius įsipareigojimus, kuris buvo prisėmusi komisija, tikrai gali na, skatinti blogas nuotaikas šalyje, ko tikrai, manau, mums nereikėtų, mes tikrai to nenorime. Toliau. Buvo išsakyti dar pastabų. Pone Punset kalbėjo apie tai, kad yra daug kitų ES reaktorių, kurie, turės, bu, kurie turi būti išardyti. Taip, sutinku, tačiau Lietuvos atvejs yra labai išskirtinis. Manau, kad eksploatavimo nutraukimo kaina turi būti traukiama į tokių reaktorių eksploatavimo sąnaudas. Taigi turi būti tos išlaidos jau padengtos eksploatuojant elektrinę. Ir tai turi būti skaičiuota į elektros kainą. Taigi tai turi būti sumokėta iš vartotojų pusės. Bet Lietuvos atvejs yra kitoks. Tad nors suprantu su, su to pavyzdžiu ir sutinku, tačiau manau, kad uh, Vis tik reikia turėti galvoje, kad šis dalykas buvo įtrauktas į stojimo sutartį ir todėl projekto didžiąją dalį turi finansuoti ES. Ypač turėkime galvoje, kad Lietuva jau deda labai daug pastangų, kad kofinansuotų projektą. Paskutinis dalykas, bet nemažiau svarbus. Daug šilinių pranešėjų minėjo apie patirties perdavimą kitos programos. Be abejo, sutinku su to visiškai tikrai eksportavimo nutraukimas yra didžiulis klausimas, kuris dar kils Europos energijos e, rinkai ateityje. Ir kol kas viešai per mažai dėl to diskutuojama. Per mažai diskutuojama, kiek kainuoja eksportavimo nutraukimas. Tad e, manau, kad reikia daugiau komunikuoti apie vykdomus projektus, reikia geriau dalintis patirtimi tarptų projektų. Uh, E, dalis patirtimis su kitomis valstybėmis narėmis, kurios kol kas dar nepradėjo eksploatavimo nutraukimo projektų, bet vis tiek e, per keletą metų turėjęs tai daryti. Nes vis tik e, visos valstybės narės anksčiau ir vėliau, kur, kurios naudoja atominę energetiką, anksčiau ir vėliau atsidurs toje pačioje situacijoje ir turės rasti būdų, kaip greitai nutraukti eksploatavimą. Taigi tikrai palaikau tą mintį, kad reikia dalintis patirtimi, dalintis žiniomis. Jeigu yra daugiau klausimų, kurių, na, aš negaliu atsakyti, nebejoju, kad Rebeka Harms tikrai mielai tos klausimus atsakys. Tikiuosi, kad toliau teksis puikus bendrabiavimas tarp šios pranešėjos ir pranešėjų. Dėkoju, dėkoju išbaigiamasis pastabas. Ačiū kaip taip narių, narių dėmesį, kad pakeitimai gali būti teikiami iki spalio 11 dienos pietų. Taigi 18 metų spalio 11 diena iki pietų galima teikti pakeitimus. Dėkuoju visiems, neatsiliekame nuo grafiko, tad galime perėti prie kito klausimo, prie trečiosios dalies, išėjai klausimai. Horizon Europe, ES mokslinio tyrimų ir inovacijų kompetencijos. Labai prašau visų dalyvių susėsti. Turėsime pradėti diskusiją. Ir, na, vis tik reikėtų, kad nevyktų darbas grupėse, vis tik diskusija turės būti bendra. Like Sveikinusi su atvykusiais pranešėjais, dėkoju, kad atvykote į mūsų komiteto renginį. Dėkuoju, kad sutikote dalyvauti. I have the pleasure. Man teko garbė pristatyti dalyvius Kurt Vandenberg, politikos plėtojimo koordinavimo vadovas, Research ir Innovation doktoratas, Europos komisijos atstovas. Jis pristatys esamą situaciją, papasakos, kaip sekas ruoštis šiai itin svarbiai programai Europos horizontas. Tačiau priminti, kad viešiai klausimai siejasi su didžiausia pasaulio finansavimo programa skirta moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Taigi Europos horizontas programa, ji turi 21 metų pabaigoje startuoti įtarė komitetas svarsto šios klausimus, svarsto Europos horizontą nuo pat komisijos paskelbto dokumento, kuris buvo paskelbtas 7 birželio dieną. Įtrė komitetas deda daug pastangų, kad galėtų užtikrinti kokybišką darbą, greitą darbą ir kad būtų galima susitarti su taryba iki kitų parlamento rinkimų. Mes žinoma, suprantame, kad Europos parlamento kadencijos pabaiga dažniausiai na, yra gana sutingas darbo laikas. Tikrai turime pastengti paskubėti su mūsų bendrais darbais. Taigi, tai yra pagrindinis komitetas dirbantis šio pasiūlymu ir mes taip pat bendrabiavame su kitais devyniais komitetais, kurie teikia nuomonę. Envi, Agri, Regi, Kult, Tran, biudžeto, biudžeto kontrolės ir devė. Taigi, todėl sveikinus ir su Anika, žinoma, Kristian Erla, taip pat pranešėjai mūsų. Taip pat ir ponė Katainen. E, tiksliau, ponė Katainen nėra kol kas Agir pranešėjas, dar netvyko. Lambert van Nistelrooy, Redži pranešėjas. Ačiū su juo pasveikinti, bet matau, kad jo dar nėra. turime 2,5 valandos šiems visiems klausimams. Norė, sieksime baigti posėdį iki pusės septynių. Nes po pusės septynių jau ne, nebus galimybės aptarinėti šios klausimus kitomis kalbomis negu anglų kalba. Ekspertams skiriamos yra iki 10 minučių. Labai prašyčiau nedaryti taip, kaip daro mūsų politikai, kurie vis tik nesilaiko laiko pribojimų. Žinau, kad ekspertai daug geriau laikosi laiko pribojimų, laikosi sustarimų. Na, o dabar jau. Ar tai yra, o po to stiksiu pranešėjams. Dabar pirmiausia ponas Vandenberge. Jis pristatys šią temą. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė, laba diena, garbiai parlamento nariai, ponios ir ponai, kolegos. Dėkoju visiems už tik tą galimybę išsakyti vadinės pastabas. Komisija yra labai dėkinga parlamentui ir įtrė komitetui už tai, kad rengiami šie viešiai klausimai. Vienas mūsų tikslų yra parlamentui ir tarybai pateikti tokį pasiūlymą, kuris galėtų mobilizuoti labai daug žmonių visose institucijose ir ne tik institucijose. Tad džiaugiamės, kad tas pateiktas pasiūlymas jau mobilizuoja žmonės. Europos parlamente matome, kad pasiūlymas labai sparčiai svarstomas. Panas Nika Eiler, taip pat kiti šiandien pranešėjai sparčiai svarsto šį klausimą ir taip pat na, šiame kontekste turime galvoje, kad yra per 4000 pateikta pakeitimų. Taip pat e, noriu padėkoti ir kitų komitetų pirmininkams. Be abejo, jų labai daug, aš negaliu visų paminėti. Taip pat džiugu, kad Euratomų pasiūlymas nepamirštamas. Pane Kopalanet ir dėkoju už darbą šią srityje. Matome taip pat, kad ir e, taryba dirba labai sparčiai, valstybės narės dirba sparčiai. Rugsėjo 21 dieną konkurencingumo e, taryboje visi ministrai išreiškė nuomonę, kad reikia sparčiai dirbti tai šio pasiūlymu. Tačiau turbūt reikėtų pasakyti ir tai, kad e, suinteresuotos šalis taip pat labai aktyviai įsitraukė į šį pasiūlymą kaip niekad daug atsakymų pateikiama į viešas konsultacijas dėl būsimosios pagrindų programos. Tikrai tai daug žada. Manau, kad tai, tai rodo, jog pavyks tinkamai šią programą gyvendinti. Komisija pritarė pagrindiniams klausimams, kurie keliami per šius klausimus, tai yra kaip tinkamai formuoti Europos horizontus programą, kad būtų galima užtikrinti didžiausią Europos konkurencingumą bei kuo didžiausią naudą pasaulio visuomeniai. Ponios ir ponai, Europos institucijos vis tik turi teikti tam tikrus pagrindus, tam tikrą kryptį ir išteklius moksliniams tyrimams ir inovacijams. Tačiau taip pat reikia, kad tie e, patys veikiantis asmenys ir institucijos įsitrauktų. Verslininkai, universitetai, mokslinio tyrimų centrai, įmonės, taip pat įskaitant ir vidutinės bei mažasias įmonės visi turi įsitraukti ir manau, kad tai yra visų bendras interesas, kad ši programa startuotų, kad būtų traukta kuo daugiau veikėjų. Norime, kad įstrauktų ir naujų dalyvių, ir naujų tipų dalyviai įstrauktų. Turiu galvoje ir savivaldybės, plėtinės visuomenės grupės ir taip toliau. Mes iš komisijos pusės norėtume, kad ši programa būtų kartu kuriama, kad tai taptų pagrindinės programos bruožais. Vis tik juk tai yra svarbus elementai, kuris siejasi su atvirų mokslo samprata ir atvirų e, inovacijų samprata. Mes norime organizuoti tą bendrą kūrimą taip, kad Europos horizontų gyvendinimas nereikštų, kad tiesiog at, jungiasi atskiri suinteresuoti asmenys prie jo. Ne, mes norime, kad visi suinteresuoti asmenys kartu siektų savo ambicingų tikslų tų tikslų, kuriuos e, parlamentas ir taryba apibrieš kartu. Svarbu, kad būtų keliamas klausimas ne tik, ką aš galiu gauti iš programos, bet ką bendrai visa Europa gali gauti iš šios programos. Būtent todėl ir numatome naujo ir mes strateginį planavimą šioje programoje. Mes mokomės iš Horizontas 2020 patirties, ten jau turėjome patirties su strateginiu planavimu, tačiau manome, kad tai galima dar gerokai pagerinti. Trys esminiai tikslai čia yra, tad norėčiau juos išsameu paaiškinti. Norėčiau juos pristatyti išsameu. Pirmiausia, kaip galima padidinti, kuo daugiau padidinti programos tikslų pasiekimo poveikį. Strateginio planavimo tikslas turėtų būti pateikti strateginių požiūrį į tai, kaip pagrindų programa, kaip visuma galėtų padarytų kuo didesnį poveikį per mokslinis tyrimus ir inovacinės. Tuomet toks strateginis planas būtų, veiktų kaip gairės rengiant programą. Taigi, tai apibendrintų ber kitas finansavimo temas. Mes manome, kad tokiu atveju gyvenant programą būtų galima greitai reaguoti į socioekonominę realybę, politinę realybę taip pat, naujus politinius prioritetus, į naujus kylančius iš visuomenį iššūkius, naujus tarptautinius pokyčius ir naujas technologinės ir mokslinės galimybės. Taip pat mm, reikia užtikrinti, kad būtų pakankamai skiriama esminėms e, programos bruožams. Reikia tinkamai subalansuoti mokslinius tyrimus, inovacijas, numatyti taip pat ir socialinių mokslų, materialinių mokslų įtraukimą, tarptautinį bendrabiavimą, kit, kitų sričių integravimą. Tad mes siūlome naują valdysenos modelį iš komisijos pusės, kurioje sieksime, kad būtų galima geriau pasės prie tokio strateginio darbo. Tačiau su to siejasi taip pat kitas tikslas. Antrasis tikslas - mes norime dirbti visiškai atvirai ir visiškai skaidriai kad galėtų pakankamai įsitraukti ir patys veikintieji mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Horizontas 2020 programoje toks planavimas iš esmės yra vidinis darbas ir tik tais kai kurie dokumentai atveriami konsultacijoms, tačiau ir tai daroma gana fragmentuotai, tikrai nedaroma sistemiškai. O Europos horizontas programoje strateginis planavimas turės veikti kitaip. Norime rinkti vieną bendrą dokumentą, kuriame būtų aptariamos komisijos prielaidos ir tikslai prieš rengiant pačias pačias programas ir kviečiant teikti pasiūlymus. Ir tuomet pateikti tą dokumentą sutartoms šalims, kurios galėtų priimti, atmesti ar plėtoti tą strateginį planą prieš tą strateginį planą paverčiant gairėmis programų kūrimui. Tikimės platesnio bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis. Ir ir su valstybės narimis. Ir čia persis prie trečiojo aspekto. Strateginis planas šiuo atveju galėtų tapti tam tikra pavyzdinė darbo tvarkė valstybių narių ir regionų mokslinių tyrimų ir inovacijų programoms bei kitoms rytims. Tuo būtų pagerintos netgi galimybės tarp šių programų ir kitų būtų užtikrinama geresnis teisinės bazės darinamumas, taip pat būtų galima užtikrinti geresnį strateginį dėrėjimą su Europos horizontos programa. Tai būtų galima užtikrinti didesnį suderinamumą ir su struktūrinės fondais, ir socialinių fondų, su inovacijų fondu, su kovos klimato kaita fondu ir kitais e, aktualiais fondais. Taigi komisija siūlo rezultatyvų, efektyvų ir skaidrų darbo metodą, kuris tuo pačiu bus neimlus ištekliams. Mes labai džiaugiamės tuo, kad buvo gerai sutiktas šis pasiūlymas, visos šalis jį gerai sutiko. Ir todėl institucijos nori dar pat geriau išaiškinti šį planą rugsėjo, per rugsėjo mėnesį vyko, vykusią e, konkurencingumo tarybą. Valstybės narės pateikė tam tikrus pasiūlymus. Austrija pateikė tam tikrus pasiūlymus. Ir e, tuo siekima labiau išaiškinti teisinę bazę ir paskui planą gyventi kaip gyvenimus teisės aktus. Kaip žinote, spalio mėnesį 15 dieną vyks e, neformalūs pietus ministrų lygių. Bus diskutuojama kaip galėtų geriau bendrabiauti institucijos, nustatant teisinį pagrindą. Mes norime tinkamą numatyti sritį ir kalbėti apie, apie sritis, nes nenorime, kad teisės pagrindas apibrieštų iš karto misijas ir partnerystės, nes pačias partnerystės ir misijas mes norime jau aptarti su sutartimu šalimis. Taip pat norime užtikrinti ir Europos parlamento įtraukimą šias diskusijas. Taip pat norime greitai perėti prie diskusijos su valstybėmis narėmis, kaip turėtų atrodyti strateginis planas, kaip jį turėtų atrodyti kiti jo elementai. Garbiai parlamento nariai, ponis ir ponai, draugai ir kolegos, Europos komisija nori padėkoti Europos parlamentui už nuolatinę paramą mokslo tyrimų ir inovacijų srityje. Mes tą patį matėme ir 19 metų biudžetą aptariant. Ir tai komitetas um, ragino padidinti biudžetą šiais ryčiai ir noriu patikinti parlamentą, kad tikrai nebus problemų įgyvenant tą biudžetą. Mums be abejo daug paprasčiau valdyti augantį biudžetą negu mažėjantį biudžetą. Taip pat džiaugiamės, kad e, su tokiu pat entuzijazmu įmamas ir e, Europos horizontos programos. Na taip, yra dar diskusinių klausimų, pavyzdžiui, dėl dalyvių, dėl tarptautinio bedarbiavimo, dėl MVI vaidmens, taip pat dėl to, kaip bus galima užtikrinti sinergijas, tačiau mes esame įstikinę, kad galima bus daryti sparčios pažangos, nes šis klausimas yra labai svarbus komisijai ir mes kol kas nematome jokių rimtų prieštaravimų nei ambicijų lygių, nei struktūrų, nei biudžetui. Manau, kad tai yra tikrai labai gera pradžia, daug šantų pradžia ir dabar be visdumės klausysios, ką pasakys ekspertai, kaip galima užtikrinti šios programos sėkmę. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju už jūsų pastabas. Taip, 10 procentų viršytas jums skirtą laiką. Na, jau aptarėme, kaip diskusijų struktūra vyks, taigi bus dvi dalis. Pirmoji dalis ekspertai pradės profesorius Palmovski, po to ponė Sabina Helička Taigi dabar tik sušodė ponui Palmovski. Ar galime taip dirbti, ar tiks jums? So, e Gerbėmiai įtrė e komiteto nariai, visų pirma noriu padėkoti Jums ne tik už kvietimą čia pasisakyti, bet ačiū ir už tai, kad jūs nuolat pasisakote už mokslinius tyrimus ir inovacijas ir taip pat parašėte e, didesnio biudžeto Horizon Europe programai. Aš e, pristatysiu 19 Europos universitetų iš 14 Europos šalių požiūrį. Mano pagrindinė mintis šiandien yra ta, kad Europos horizontas programa įgyvenint savo potencialą, jeigu bus pasiekta pusiausvėra tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų. Mūsų nuomonė, komisijos pasiūlymas dabar per daug yra sutelktas į inovacijas ir rinkai artimus, artimus sprendimus ir tai daroma mokslinių tyrimų sąskaita. Taigi, meistriškumas turėtų būti pagrindinis e, programos e, aspektas ir e, kad ir kiek pinigų skirtume mokslui, e, šiaip nieko nepasieksime. Reikia, kad mokslininkai turėtų galimybę dirbti visoje Europoje, kad būtų konkuruojama dėl e, mokslinių tyrimų stipendijų ir dėl to Horizontas, e, Europos horizontas e, programa e, išsikovojo unikalią reputaciją, tačiau reikia neužmiršti, kad reputaciją sunku sukurti, bet labai lengva sugriauti. Taigi svarbu, kad būtų skiriamas finansavimas, taip pat svarbu, kad būtų išplečiamos mokslo ribos besikeičiančiame pasaulyje, svarbu, kad mokslininkams tektų svarbus vaidmuo įvairiose valdybose, ekspertų grupėse, taip pat turi ir toliau gyvuoti E, suinteresuotųjų subjektų patariamosios grupės. Taigi, užuot e, pritarę komisijos pasiūlymą atsisakyti šių grupių, mes turime siekti, kad Europa e, remtųsi moksliniais tyrimais, kad tai būtų daroma nuosekliai ir skaidriai. Mes turime mažinti sprag, dalyvavimo spragą tarp 15 ES valstybių narių ir visų kitų valstybių narių. Ir žinoma, e, to dalyvavimo, tos dalyvavimo spragos mažinimas yra mums labai rūpintis dalykas. Taip pat e, Sharing Excellence biudžetas turėtų būti padidintas nuo 1,8 iki 2,5 procento. Taip pat mm, manau, kad reikėtų E, skirti vietos vadinamajam aklam vertinimui pirmojų pasiūlymų vertinimo etapu. Manau, kad tai galima įtraukti jau dabartinę programą. Ir taip pat e, e, meistriškumo, dalymasis meistriškumu turi būti skirtas šalims, o ne regionams, toms šalims, kurių rezultatai yra prastesni. Taigi mes manome, kad ir atokiausius regionus reikėtų įtraukti, kad ir jie galėtų pasidalinti meistriškumu. Ponios ir ponai, labai svarbus dalykas, kurio grindžiamas, grindžiama Europos komisijos programa yra ta, kad e Europa pirmauja mokslinio tyrimų srityje, tačiau atsilieka inovacijų srityje. Taigi siūloma ir toliau e, finansuoti ir C, ir Marijos Klodovski, Kiuri veiksmus maždaug panašiai, kaip buvo iki šiol, tačiau daugiau dėmesio skiriant inovacijoms ir rinkai artimiems sprendimams. Tačiau turime neužmiršti, kad Europa praranda savo pozicijas mokslinio tyrimų srityje. Pagrindinis konkurentas čia yra Kinija ir jos mokslinio tyrimų publikacijų e, skaičius nepaprastai išaugo. Ir mes turime prisiminti, kad konkuruojame pasaulinės žinių gamybos rytyje. Mes turime e, remti savo jauniausius mokslininkus. Parama jiems turi būti didinama, o ne mažinama, kaip siūlo komisija. Pavyzdžiui, vienas e, mokslininkas iš Švedijos 96 metais gavo premiją, vėliau e, gavo kitų premijų, 2014 metais gavo Nobelio premiją. Bent Ringė laimėjo chemijos Mm, Nobelio premiją 2016 metais, tačiau prieš tai jis buvo gavęs MSC e, apdovanojimą. Taigi mes neturime taupyti mm, lėšų savo jauniems talentams. Taip pat e, turiu pasakyti, kad e, mes sėkmingai remiame jaunus mokslininkus, tačiau dabar tik 25 procentai geriausių prašymų gauna finansavimą dėl biudžeto apribojimų. Mes švaistome talentą ir mes turime, išsaugoti, turime ne, ne, neišsaugoti tokį patį biudžetą, mes turime smarkiai didinti biudžetą, mes taip pat turime stiprinti ir bendradarbiavimų grindžiamą mokslą. Ir čia galimybių trūksta, nes daugiau dėmesio yra skiriama e, rinkai artimiems sprendimams. Ir Tuo grindžiami Europos komisijos pasiūlymai programai horizo, Europos horizontas, tačiau universitetai yra vieningi, e, skatindami teikti didesnę paramą bendradarbiavimu grindžiamam mokslui. E, komisijos pasiūlyme matau labai didelį dėmesį naujoms technologijoms. Ar mums reikia naujų technologijų? Taip, mums jų reikia, tai savai mes suprantame, tačiau turime neužmiršti, neturime užmiršti ir pasaulinių tvaraus vystimosi tikslų. E, yra daug iššūkių susijusių su neligybė, su migracija, su vystimusi ir pasauliniais bendradarbiavimo mm, procesais. Rinkėjai nuolat išreiškia savo nusivylimą, eidami balsuoti. Ir, mm, taigi, negalvokime vien apie technologijas, nors jos yra svarbios, bet galvokime ir apie visuomenėje kilančius iššūkius, darykime tai subalansuotai, atsižvelgime į piliečių nuogastavimus. Taigi mes turime sutelkti dėmesį ne tik į technologinius sprendimus, bet turime ieškoti naujų būdų, kaip atsižvelgti į visuomenės nuogastavimus. Ir Tai turime pasiekti per naujoviškus mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kai kalbame apie visuomenės poreikius Europoje, e, kyla klausimas dėl biudžeto, kuris yra investuojamas į socialinius mokslus. E, horizontas Europa e, finansavimas SSH sričiai buvo labai nedidelis. E, socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų finansavimas buvo labai nedidelis. Mes turime didinti finansavimą e, skirtą temoms e, susijusiam su integ... Mm, įtraukiomis visuomenėmis. Ir šio tikslo negali pakeisti bendras siekis laikytis tarpdisciplininio e, požiūrio mes turime nuolat galvoti apie socialinius mokslus ir humanitarinius mokslus. Mes turime siekti, kad e, Europos horizontas programoje šiai sričiai būtų skiriama derama vieta. Taip pat turime skirti deramą dėmesį kultūros ir kūrybiniam sektoriam. E, labai svarbu išvengti čia dubliavimosi, reikia e, finansuoti mokslą, kad skatintume įtraukę visuomenę ir neskirkime prioriteto sektoriui, kuris jau yra finansuojamas iš kitur. Ir dabar paskutinė mano pastaba. Mes daug kalbame apie tai, kad reikia pirmenybę skirti Europos interesams, tačiau m, mm, programos horizontas unikali vertė sukuriama, kai e, bendradarbiauja nu, puikūs protai m, mm, iš visur. Taigi reikia e, daugiau dėmesio skirti bendradarbiavimui, integravimui. Tas integravimo lygis turi būti dar sustiprintas, kad visos Europos šalis, kurios nori, turi turėti galimybę dalyvauti, žinoma, remdamosi asociacijų susitarimais. Taigi, nu, savo pasisakymą norėčiau apibendrinti šiomis penkiomis pastabomis. Manau, kad šiuo metu programoje trūksta pusiausviros e, tarp finan, mokslinių tyrimų finansavimo ir inovacijų finansavimo. Ir jeigu mes nesusijęsime savo programos su tvaraus vystimosi tikslais, mes nesugebėsime įveikti visuomeniai kylančių iššūkių. Taip pat, jeigu mes nepasinaudosime progą ir nepadarysime atradimų, negalėsime dirbti novatoriškai. Mes taip pat turime apginti Europos mokslo pozicijas visame pasaulyje. Ir būtent ši programa suteikia mūsų jų galimybių. Ir tai duos naudos ne tik mokslui, bet e, mūsų piliečių ateičiai. Ačiū. Ačiū laikėtės jums skirto laiko limito. Dabar suteiksiu žodį poniai Sabinė Erličką ir ji, kiek suprantu, kalbės e, vokiškai. Galite kalbėti vokiškai, jeigu norite. Na, aš taip pat parengiau skaidrių. Pirmininkė, gerbėmiai įtrė komiteto nariai, aš esu Excel bendros įmonės pirmininkė ir e, džiaugiuosi galimybę čia pasisakyti mano šis pasisakymas suderintas ir su kitais, kitomis bendromis įmonėmis. Mes Austrijoje atstovaujame vienai iš svarbiausių puslaidininkių bendrovių. Mm, jūs turbūt prisimenate mūsų pranešimą šių metų gegužę. Mes sakėme, kad e, investuojame 1,6 milijardo eurų eurų į visiškai naują mikroschemų gamybos centrą Europoje. Tai yra didžiausias tokio tipo investicija Europoje. Tik mes tikime Europą, mes investuojame Europoje ir kuriame darbo vietas Europoje. Manęs buvo paprašyta pakalbėti apie porą klausimų, matote juos išvardytus čia. Visų pirma, pakalbėsiu apie kontekstą kokia yra mūsų aplinka, kokioje aplinkoje dirbame. Čia noriu paminėti tris aspektus. Visų pirma, pasaulinės mega tendencijos. Čia matote pačias svarbiausias. Jos jums yra žinomos. E, galima tas tendencijas įvardyti kaip iššūkius, bet aš norėčiau akcentuoti, kad jos mums suteikia milžiniškų galimybių. Pagalvokime apie energetiką. Jūs girdėjote, kad e, klimato taryba E, nustatė 1,5 laipsnių ribą. Tai yra milžiniška technologinė galimybė mums, tai yra galimybė e, Europai. Antras dalykas, kurį noriu paminėti, yra susijęs su tuo, kas vyksta aplink mus. Europa yra ir gali būti pasaulio lyderė pasaulio jėgos centras, bet mes turime atsižvelgti tai, kas vyksta aplink, mūsų, aplink mus. Jau buvo paminėta Kinija, aš taip pat noriu paminėti Kiniją, dabar detaliai apie ją nekalbėsiu, vėliau galėsiu atsakyti į klausimus. Bet e, čia tiesiog noriu pateikti pavyzdį pagamintą Kinijoje 2025 strategiją. E, Kinija tikrai yra pasiryžusi ją gyvendinti. Kitas aspektas susijęs su to, kas vyksta aplink mus. Yra štai koks Kinija ir JAV labai sparčiai žengia pirmin, kurdamos dirbtinį intelektą. Dabar daug kas kalba apie dirbtinį intelektą. Pažiūrėkite, kokią vietą šioje srityje užima Europą. E, Dirbtinis intelektas e, sukūrė milžinišką potencialą. Čia matote jo apytikslius skaičiavimus, į detalės nesigilinsiu, tačiau mes čia kalbame apie trilijonus. Ir dar vienas aspektas, kuris yra svarbus mūsų aplinkai, turbūt yra pats svarbiausias. Vis, viskas, ką minėjau, siejasi ne tik su technologijomis. Mes E, iš tikrųjų, iš tikrųjų vyksta visuomenių ir politinė konkurencija. Ta konkurencija yra susijusi su vertybėmis, o mūsų vertybės šiuo metu lemia mokslas, tyrimai ir technologijos. Čia matote, na, duomenų platformas, kurios yra laikomos naujaja pasaulio nafta. E, Google turi didžiąją dalį uh, E, duomenų platformų. Taip pat čia svarbus yra ir Zuckerbergas. Turbūt, kai kalbėjote su juo, matėte, kad jis ne visiškai supranta, kokių problemų kyla tvarkant duomenis ir užtikrinant duomenų apsaugą. Toliau Kinija, socialinių kreditų sistema. E, Kinija įgyvendina milžinišką vertybių projektą. Taigi reikia pagalvoti, kaip atrodys Europos ateitis tie, kas dominuos technologijų srityje, dominuos vertybių srityje, socialinio modelio srityje ir galiausiai autonomijos ir suvereniteto srityje. Svarbu į šios dalykus atsižvelgti, tai nėra mokslinė fantastika, tai siejasi su mūsų aplinka. Dabar grįžtu prie klausimų, mm, kuriuos buvau paprašyta pakomentuoti. Visų pirma, privataus ir valstybinio sektoriaus mm, partnerystės. Tų partnerysčių yra labai įvairių Aš minėsiu tik privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės ir bendrasias įmonės. Ir čia iš karto paminėsiu svarbiausią dalyką. E, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės yra vertingos Jos suteikia, suteikia galimybę e, suvienyti mintis, darbą ir investicijas, kartu investuodami, dirbdami kartu mes kuriame ilgalaikės vizijas ir įsipareigojimus ir tokiu būdu stipriname Europos ekosistemą, pavyzdžiui, bendradarbiaudami su mokslo tyrimų technologijų sritimi ir su vyrais kitais partneriais. Mes E, prisidedame prie mm, bendros Europos kūrimo. Manęs taip pat paprašė papasakoti apie Excel. Čia turbūt svarbiausia būtų paminėti elektronikos komponentus ir sistemas. Mes sutikėme galimybę skaitmeninti. Mes susijęjame analoginės ir skaitmeninės technologijas. Mes esame šio darbo centre. Ir Tai darydami mes mm, įtraukiame visus suinteresuotusius subjektus, tai yra privačius narius, komisiją ir valstybės narės. Ir taip sukūrėme didžiulį e, poveikį, ką rodo čia išvardyti skaičiai. Europa turi milžinišką potencialą, e, kalbant apie e, elektroninius elementus, sistemas. Jie sukurs maždaug 50 procentų Europos BVP iki 2020 metų, taigi ateitis priklauso elektroniniams komponentams ir sistemoms. Taigi, kas yra tos bendros įmonės, kaip jos veikia? Čia matote keletą faktų. Bendros įmonės orientuojasi į misiją, jos orientuojasi ne į priemonę, bet į, į misiją, į poveikį jos turi aiškių finansinių svertų ir jos yra ekonomiškai efektyvios. Mm, kaip rodo Excel pavyzdys, mes vadovaujamės trišalių modelių ir remiamės įgalinančiomis technologijomis, kurios suteikia galimybę mums naudotis kompetencijomis ir užtikrinti Europos technologijų ateitį ir nepriklausomumą. Ir mes uh, Mm, esame labai svarbus, kurdami gyvybiškai svarbės ekosistemas. Mm, Kokia yra ateitis, ypač kai jis susijusi su bendrosiomis įmonėmis? Mes norime, kad jūs suprastumėte bendrųjų įmonių strateginį vaidmenį ir politinę svarbą. Mm, tas Europos komisijos, valstybių narių ir privačių uh, subjektų strateginė vienybė yra labai svarbus veiksnys, siekiant, kad investicijos darytų didesnį poveikį. Ir čia reikia drąsių priemonių, kad galėtume išlikti konkurencinėje pasaulinėje aplinkoje, kurią apibūdinau. Taigi reikia didesnio masto, didesnių biudžetų, žinoma, atsižvelgiant į ES prioritetus. Taip pat reikia ir tam tikrų bazinių sąlygų, kurios suteiktų galimybę numatyti suderintus bendrus finansavimo srautus. Baigdama noriu paminėti, kad nauja geopolitinė valiuta yra mokslas, techn... tyrimai ir technologijos. E, šie dalykai yra svarbus mūsų socialiniam visuomenės modeliui, mūsų ekonominiai, autonominiai, mm, suverenitetui ir saugumui. Mums reikia veikti skubiai ir imantis priemonių ir gyvendinant strategiją, investuojant. Ir manau, kad bendrosios įmonės įrodė esančios veiksmingos priemonės E, kurios sukuria vertę ir padeda pasiekti apčiopiamų rezultatų. Na, žinoma, visą tai aš galėjau pristatyti kitaip, e, atsižvelgdama į tai, kas vyksta mano aplinkoje. Aš norėčiau pasakyti, kad pasauliui reikia daugiau Europos ir daugiau mūsų esminių vertybių. Ir mes čia turime atlikti savo vaidmenį, kai sujungiamos jėgos, sudarant privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę, mes turime galimybę pasiekti sėkmės ir sukurti daugiau tų dalykų, kurių reikia vykstant pasauliniai konkurencijai. Ir čia aš prašau jūsų įsitraukimo ir jūsų įsipareigojimo. Ačiū. Ačiū. Puiku, kad e, vis tenkitės kalbėti tiek, kiek jums skiriama. Taigi, pirmąją dalį pristatė mūsų dviejų. E, tai yra, e, pirmoje dalyje taip pat e, išgirsime dviejų pranešėjų įžanginės pastabas. Kiekvienam iš jų suteiksiu po tris minutės. Ačiū, laba diena. Turiu paskubėti nes nedaug laiko turiu. Turėjau progų su kai kuriais iš jūsų susitikti, naudingai pasikeisti nuomonėmis. Tai buvo labai naudinga. Norėčiau paminėti kelis klausimus. Kalbant apie Europos horizontą, komisija puikiai žino, ką reikia daryti šioje srityje, jūs tuo labiau, nes vykdote tyrimus. Bet kaip dėl Europos piliečių? Būtent jie moka mokesčius. Ir vis dėlto pamirštame apie Europos piliečių padėtį. Jie galvoja, mokame mokesčius, kokios gražos už tai sulauksime iš mokslinių tyrimų. Manau, kad um, kalbant apie kalties aspektą, apie kurį kalbėjo vienas iš prelegentų, ko gero reikia pagalvoti apie atsakomybę, kurią turėtume prisimti. Yra keli projektai, pinigų trūksta, mes kita vertus norime mokslinių tyrimų ir techninės plėtros srityje mm, būti lyderiai, norime konkuruoti. Ir man atrodo, kad mm, kai kurios programos, kurios yra remiamos, iš tiesų yra gana veiksmingos priemonės kad tai pasiektume. Kita vertus, kompetencijos lygis turi būti konkurencingas. Jam niekas neturi trukdyti. Taip ir yra. Ir dėl to reikia atlikti tą darnų vertinimą. Vienas iš vertintojų pasakė mums, papasakojo mums istoriją apie Nobelio premijos laimėtoją čia Belgijoje ir um, apie projektą, kuris buvo pateiktas. Projektas nebuvo patvirtintas, pripažintas gerų projektų. E, ir po to komisija sužinojo, kad e, tą projektą buvo pateikęs Nobelio premijos gavėjas Kai kas e, iš komisijos e, buvo pakankamai drasus, kad paskambintų profesoriui ir atsiprašytų už tokį netinkamą vertinimą. Jis atsakė, kad e, jis pasakė ačiū, tai, tai buvo nelabai protinga mano padėjėjo mintis. Tad e, tokių pamokų visuomet yra ir manau, kad iš tikrųjų visiems reikia suteikti šansą, suteikti galimybę neatsižvelgiant į ankstesnę patirtį, kilmės valstybę ir taip toliau. Taip pat e, manau, kad labai svarbu išleisti pinigus taip, kad tai būtų naudinga ES piliečiams. Ačiū. Ačiū. Manau, kad matote skirtumą tarp politikų ir um, mokslininkų. Mokslininkai viršėjo kalbėjimo laiką maksimum 10 procentų, politikai 33 procentais. Prašome. Ko gero, e, kitam kolegai pavyks kalbėti um, tiksliau ir geriau laikytis jam skirto kalbėjimo laiko, ponas Eller. Na, Nežinau, ar galėčiau sutikti. Gana neįprasta dviem pranešėjams, kurie rengia pranešimus e, apie daugelį milijardų kainuojančius projektus e, skirti vos po tris minutės kalbėti. Na, bet kuriuo atveju, grįžtant prie to, kas buvo pasakyta Kalbant apie strateginį planavimą, esame gana keistoje padėtyje dėl daugelio problemų ir man atrodo, kad programos patvirtinimas iki kadencijos pabaigos yra parlamento prerogatyva, kad galėtume pateisinti suinteresuotųjų subjektų lūkesčius negalėtume, ko gero, tikėtis gerų um, viešo ir privačiojo sektorių partnerystės rezultatų, jeigu nespėtume užbaigti tokių darbų uh, susijusių su strateginiu planavimu. Tad uh, manau, kad parlamentas yra pateikęs kai kuriuos pasiūlymus, kuriais uh, rodo, jog pasitikė komisija ir kuriuos lengva suprasti, bet svarbiausia yra tai, kad visą tai būtų gyvendinama kuo greičiau. Antra, Atsiprašau, kad e, ne, ne, neteikiu klausimų prelegentams. E, bet e, vis dėlto, ponės Hitličką, norėčiau paklausti. Jūs kalbėjote apie konkrečias technologijas, dėl kurių turime konkurencinį pranašumą palyginti su kitais sektoriais. Kaip e, vis tai galima nustatyti šiame sparčiai kintančiame pasaulyje? Per kitus dviejus metus vyks dėrybos dėl programos susijusios su konsorciumais, tarp valstybiniais konsorciumais, konkurencijos Ar greitis sprendžiant um, biudžeto reikalus taip pat yra svarbus tokiais atvejais, kad galėtume kuo labiau paskatinti konkurenciją? Ir dar vienas dalykas. Labai e, įdėmiai klausiausi e, pono Pomoski. Taip, e, gerai, bet čia parlamente reikėtų nepersistengti parlamentas e, surenka tokius e, įvairius sudėtingus klausimus ir e, jų ir savaime taip pat kyla, tai um, gali būti per daug. Ir problema yra tai, kad trūksta pinigų. Būtų gerai, jeigu universitetai taip pat garsiau kalbėtų apie tai, apie tokias problemas, apie šiuos procesus. Ir manau, kad ko gero nebūtų galima lyginti visuomeninių misijų su kitomis programos dalimis. Visuomeniai kylantis iššūkiai nuolat kinta, kita vertus nuolat trūksta pinigų. Ir e, žinoma, ko gero, lengviau įsivelti į šią kovą, nei e, kovoti vidaus lygmenių. E, kalbama apie tai, kad reikia didinti biudžetą E, šioje srityje, e, SSH srityje, bet e, reikia kreiptis ir į jūsų valstybės narės. Jeigu prisimama per daug, tai nereiškia, kad tiesiog bandoma per daug problemų išspręsti. Tai reiškia, kad trūksta lėšų pagal programas, pagal nacionalinius biudžetus. Tai yra iš dalies ir pačių valstybių narių kaltė, kad jos perkelia šiuos klausimus, SSH srities klausimus labiau į e, europinę sritį. Ačiū. Dėkuoju. jūs net ne visą jums skirtą kalbėjimų laiką išnaudojote. Kalbėjo ponas Eller ir SND vardu ponas Ruiz. Madam, the floor is yours. Disculpe, pensaba que era. Jums žodis, ponia. Atsiprašau, maniau, kad būsiu antroji kalbėtoja. Aš norėčiau visų pirma padėkoti ir um, pasakyti, kad um, žinoma, ateityje mūsų laukia daug skaitminių technologijų ir apskritai bus vadovaujamasi technologijomis, tačiau reikia pagalvoti apie tai, kas iš to um, sukuria uh, pridėtinę vertę Europai, turime nepamiršti apie savo vertybės, juk mokslas yra priemonė gerinti visuomenę, visuomenės gyvenimą. Mokslas neturėtų skatinti neligybės, neturėtų kelti naujų problemų. Manau, e, tai e, labai svarbu, labai svarbu galvoti apie vertybės, apie socialinį poveikį, apie mūsų investicijų e, gražą, kad ir kokios investicijos tai būtų privačios ar viešos turime visą tai įvertinti, kai investuojame, kad visą tai grįžtų mūsų piliečiams. Buvo kalbama ir apie kompetenciją. Reikia tos kompetencijos, reikia daugiau aukštos kokybės projektų. Jeigu galėsime būti konkurencingi ES, galime e, tai, tą, tą konkurencingumą skleisti ir kitur. Taigi manau, kad imantis kai kurių iniciatyvų, reikia galbūt labiau sutelkti dėmesį į regionus, o ne šalis, ne valstybės. Jaunimui skirtos priemonės. Taip pat turime užtikrinti, kad jaunimas um, įsitrauktų, dalyvautų ypač pietuose, rytuose, um, iš kur um, vyksta smegenų nutekėjimas. Turime atskleisti uh, jaunimo talentus, ypač pietuose ir rytuose, ir juos remti. Be to, komisija atrodo nekalba apie MVI. MVI e, neretai dalyvauja viešo ir privačiojo sektoriaus e, sektorių partnerystėse ir jos gana sėkmingai e, veikia, tačiau MVI yra iš tikrųjų mūsų ekonomikos stuburas. 8 procentai apyvartos 93 milijonai darbuotojų. Didelė darbuotojų dalis dirba MVI, tarp jų ir jaunų žmonių nemažai. Ir e, tai ne tik IRT e, e srities MVI, bet ir kitų sričių MVI. valstybei investuojant e, vieną eurą į MVI, graža sudaro 1,6 euro. Tos specialiosios e, priemonės, kuriomis siekiama tinkamai nukreipti viešasias lėšas Nenorėčiau iš karto sakyti, kad būčiau prieš, bet noriu pasiteirauti, kodėl um, siekiama tokiu kanalu būtent uh, skirstyti viešasias lėšas, o nesinaudoti anksčiau naudojamomis priemonėmis. Atsiprašau, bet prašau visų šešėlinių pranešėjų kalbėti ne ilgiau nei po dvi minutės. Nes Eiler Aš kalbu pono Tuzanovski vardu. Noriu išdėstyti kelias konkrečias pastabas. Visų pirma, reikia didinti bendrą e, Europos horizonto biudžetą. Antra, kalbant apie kosmoso tyrimus, e, Parama reikia tikti pagal e, antrąjį ramstį ir trečioji pastaba yra susijusi su tuo, kad e, turime užtikrinti, kad e, Junktinė karalystė ir toliau dalyvautų. Juk dalyvauja ir Šveicarija, ir Izraelis, kuris net nėra Europos dalis. Tad svarbu, kad ir Junktinė karalystė galėtų toliau dalyvauti. Europos Sąjunga finansuoja tik nedidelę mokslinių tyrimų programų dalį, tad labai svarbu dal daryti spaudimą toms valstybėms, kurios dar neskiria 3 procentų šiai sričiai. Be to, didelė dalis tų lėšų yra verslo įmonių skiriamos lėšos. Svarbu užtikrinti, kad jos būtų surenkamos. Be to, turime mm, galvoti apie ideologiją ir kartu apie mokslinius įrodymus Ir mm, girdime, ką sako Trumpas ir kiti politikai ir matome, kad mm, nepaisoma mokslinių įrodymų neretai. Be to neturėtume mažinti investicijų į socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų sritis. Juk mm, turime rūpintis ne tik technologijomis, tai yra visiška tiesa. Ir be to e, kalbame apie mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą. Ir dėmesį turime sutelkti būtent į mokslinius tyrimus. Mm, tarkime, rinka grindžiama sistema nebūtinai skatina pakankamai verslo įmonių investicijas ir Todėl reikia visų pirma sutelkti dėmesį į bazinius mokslinius tyrimus ir, e, kai trūksta lėšų, susilaikyti nuo technologinės plėtros. Ačiū. Dabar Aldė frakcijos vardu, ponė Irink. Dėkuoju, pirmininkė. Turiu kelias pastabas. Aldė nuomonė kompetencija visuomet yra svarbiausias klausimas. Būtent kompetencija užtikrins, kad darytume pažangą mokslo srityje, kad būtume konkurencingi pasaulyje. Kaip jau sakė kiti kolegos, valstybės narės turėtų laikytis reikalavimų ir e, skirti 3 procentus BVP moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Beveik ne viena valstybė nari neskiria tiek savo BVP. Ir dėl to, kalbant apie struktūrinius fondus, labai svarbu, kad e, struktūriniai fondai būtų naudojami kaip Europos horizonto dalis. Ir kad e, pačios valstybės narės e, apspręstų, reikalavimus, pagal kuriuos e, tas lėšas būtų galima skirti moksliniams tyrimams. Labai svarbu, kad e, paskirstant lėšas e, dalyvautų visi suinteresuoti į subjektai, apie tai reikia kruopšį pagalvoti ir šiame parlamente, juk tai labai svarbu ateičiai. Be to pagrindiniai moksliniai tyrimai e, yra labai svarbus, juk gali kas nors e, nueiti netinkamą linkmę, e, susiklausyti kaip nors netinkamai įgyventinant programą Horizontas 2020. Taigi turėtume finansuoti bazinius, fundamentinius mokslinius tyrimus ir inovacijų ir mokslinių tyrimų rezultatais e, turėtume naudotis e, praktikoje. E, šitaip galėsime užtikrinti savo didesnį konkurencingumą pasaulyje. Ačiū. Ponas Dalunde. Ačiū pirmininkė. Tik šiandien EPCC paskelbė neįtikėtiną ataskaitą Pagrindinė e, žinia yra trijų žodžių mokslininkų žinia mums politikams. E, e, veikite dabar, idiotai. Ir manau, kad tai turėtų padaryti įtaką mūsų darbui su Europos horizontu, kad išnaudotume visą potencialą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje, prisitaikytume prie klimato kaitos padarinių ir taip toliau. Pagal ankstesnę programą Horizontas 2020 buvo skirta nemažai lėšų su klimatu susijusiems projektams, bet paskutinėje ataskaitoje, kurią parengė e, auditorumai, buvo e, nustatyta, kad tų tikslų nepasiekime per 5 e, procentinius punktus. Ir nepavyko užtikrinti pakankamų priemonių, kad kovotume su klimato kaitos padariniais. Manau, kad reikia imtis trijų priemonių. Visų pirma, reikia stiprinti su klimatu susijusius projektus, turime skirti e, e, tinkamų, e, tinkamas lėšas, kad tai darytume. Ir trečia, turėtume priimti e, gana griežtus teisės aktus, reglamentus, pagal kuriuos būtų užtikrinama, kad tokių veiksmų imamasi tinkamai. Aš norėčiau paklausti mūsų prelegentų, kokių išvadų, e, kokias išvadas jūs galėtumėte padaryti pagal paskelbtą IPCC ataskaitą ir e, kaip visą tai galėtų mums padėti tiesėti savo pažadus, kuriuos prisėmėme Paryžiaus konferencijoje. Ačiū dabar. Guje vardu atrodo nieko nėra. Tad aš pats išsakysiu kelias pastabas. Ateityje vykdydami programą Horizontas 2020 turėtume užtikrinti, kad um, transporto sektorėje būtų naudojamos pažangios uh, technologijos, kad būtų daroma uh, didžiausia pažanga būtent šiame sektoriuje. E, tos vandenilio baterijos ir kitos priemonės, visą tai būtų labai svarbu. E, antras dalykas - mikrodalelės. Mikrodalelės ateityje bus labai svarbios visuose sektoriuose, ne tik pramonėje, bet ir sveikatos priežiūros srityje. Trečia - biologija manau, kad e, čia net nereikia įsamesnių vertinimų. Ketvirta. Socialiniai ir humanitariniai klausimai. Susidurėme su daugeliu naujų civilizacijos aspektų, kaita vyksta labai sparčiai ir, kaip minėjote, labai svarbu imtis e, plėtros e, mokslinio tyrimų šioje srityje, be kita ko bazinius mokslinius tyrimus reikia vykdyti. Ir žinoma, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp tų bazinių ir tolesnių įsamesnių tyrimų. Taip pat e, labai svarbu kaupti lėšas, 120 tai milijardų eurų. Negaliu vertinti, ar tai yra tinkama suma, kurią galėtume skirti moksliniams tyrimams. Vis dėlto Kaip sakė ponia Įrank, labai svarbu sujungti ne tik bazinius ir tolesnius išsamesnius tyrimus, bet ir skatinti bendradarbiavimą su pramonė. Nes tą finansavimą inovacijoms ir moksliniams tyrimams reikia panaudoti bendradarbiaujant su pramonės atstovais. E, kalbėjau mažiau nei dvi minutės, įsipaišiau į man skirtą laiką, dabar e, toliau kiti šešėliniai pranešėjai, pagal mato panas Perin. Pone Kapin, atrodo, išėjo. Dabar žodis poniai Katainen. Prašom. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulle kuulunee kolme. Ačiū pirminkė. Kaip pranešėjai, manau, man skiriama trys minutės. Taip, pirminkė, ačiū. Tikrai labai reikia tvirtos programos, kuria būtų remiamos inovacijos ir moksliniai tyrimai. Dar žinoma, didesnis biudžetas taip pat labai sveikintinas, nes šitaip labai sėkmingai pavyksta patobulinti mūsų programą Horizontas 2020. Kaip agrikomiteto narė, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į penktąjį klasterį - gamta ir gamtiniai moksliniai tyrimai. Ir um, Pagal e, programą Horizontas 2020 e, yra skiriama e, keli milijardai. Apsirūpinimo maistu problema nėra menka ir investicijos iš šią sritį negali būti pernelik didelės. Daugiau nei 800 milijonų žmonių pasaulyje prastai maitinasi Trys ketvirtadaliai maisto pasaulyje gaminama iš 20 rūšių augalų ir tai nėra tvari sistema, kuri mm, ne, nesudarys mums galimybės ateityje įspręsti visų problemų. Uh, Vykdydami mokslinius tyrimus ieškome tvarių būdų, kaip panaudoti gamtinius išteklius, žemės ūkio galimybės e, ir um, šioje srityje reikia labiau išnaudoti taikomuosius mokslus. Pritariu tam, kas buvo pasakyta, kad įgyvendinimo lygmenių taip pat reikia vykdyti mokslinius tyrimus. Tai reiškia, kad juose turėtų dalyvauti verslininkai ir ūkininkai Taip e, mokslinius tyrimus, jų rezultatus bus galima panaudoti veiksmingiau. Tai įsijęs ir su žiedinės ekonomikos klausimais, e, pavyzdžiui, e, žemės ūkio sektoriuje, miškinkistės sektoriuje, turime galvoti apie tai, kuo pakeisti plastiką ir šiuo klausimu diskutuojant turime kalbėti ne tik apie vandenynus ir jūras, bet ir apie vandens kelius ir ežerus. Svarbu užtikrinti sinergiją su kitomis programomis, apie tai jau buvo kalbama. E, penktąjį klasterį turėtume įgyvendinti taip, kad būtų atsižvelgiama į nustatytus bežiaupė tikslus. Bežiaupė nemažai keičiama. Ir mes e, visose šiuose procesuose, ypač dėl šio klasterio, turėtume į tai atsižvelgti. Parlamentas pritartų tam, kad šiam klasteriui būtų skirta 10 milijardų eurų. Ačiū. Dėkoju, ponė Katainen, kad tik 10 procentų viršėte skirtą, skirtą jums laiką, nors jūs pranešėja. Tad tikrai matote, aš jums leidau kalbėti ilgiau. Toliau kitas pranešėjas iš regi, ponas Van Nistelroj. Prašau, trys mintas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti čia, kad prisidėti galiu prie diskusijų, prie mūsų bendro tikslo. Mes jau keletą metų dirbome ties šiais tikslais visi kartu. Na kasgi nutiko regioninėje politikoje pastaruoju metu? politika keičiasi. Vis buvo numatoma daugiau visokių reikalavimų, taip pat ir komisijai. Ir didelė dalis iš 48 milijardų iš pradžių buvo skirta daugiausiai moksliniams tyrimams ir inovacijoms. Na, tai sektoriai buvo tikra revoliucija. sukūrėme tarsi, na, nežinau, kokį čia, kokį čia pavyzdį pateikti. Tarsi mes dabar turime labai labai gerą lėktuvą, tačiau tam lėktuvui taip pat reikia ir nuslydimo tako, ir pakilimo tako. Tai svarbu. Kas dalykas yra savininkiškumo principas. Regionai turi turėti galvoje savo ekosistemą tam tikrą, čia turiu galvoje ir, tarkime, pramonę, inžinierių ruošimą, Ir čia aktualus dalykas tas yra išmani specializacija. Juk negali kiekvienas regionas gerai išmanyti viską - ir automobilių sektorių, ir biokurą, ir dar ką nors. Ne. Svarbu, kad valstybės narės rastų savo partnerius ir išsirinktų iš visų galimybių, iš visų mokslinių, techninių galimybių. Ir štai tada tas mūsų lėktuvas galės pakilti. Na, aš esu pranešėjas, aš tikrai palaikau Europos komisijos pasiūlymą, kad reikia panaudoti tos 5 procentus E, perkelti tai į horizonto programą arba kitaip padaryti, bet kuriuo atveju užtikrinti geresnius rezultatus mokslinio tyrimo srityje, ypač regionuose, miestuose ir turint galvoje vietos lygmenį. Taigi reikia, kad pinigai ne visų pirma Briuselį atvyktų, bet kad jie iš karto būtų naudojami regionuose, kad iš karto pinigai būtų skiriami regioninėmis veikloms. Tai tas elementas, kuris siejasi su šioje programa. Čia svarbu yra inovacijų tarybos. Reikia įvairiai tai daryti. Nesutinku su ponu Enkeliu, kuris kalbėjo, kad reikia tik tais fundamentalių tyrimų. Ne, reikia ir to, ir to. Toliau, ponė pirmininkė. Kita mano pastaba. Na, kasgi čia sunkiausia? Matome, kad iš didžiulio Europos regionų jaunimas išvyksta. Matome Lenkijoje, kad labai juda gyventojai. Ir sudėlė tokia situacija, kad e, tas laiminti vietovė susirenka visus talentus. Tad mes norime skirti penktadalį savo biudžeto, kad būtų galima iš apačios judėti link pažangumo užtikrinimo visose valstybėse narėse. Žinoma, sinergijos yra labai svarbus, svarbios. Mes, manau, nepateiksime laiku, jūs galėsite ją įtraukti į savo svarstymus. Žinoma, remiame šį instrumentą ir kitus instrumentus, kurie skatina augimą ir darbėtų kūrimą. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kitų komitetų e, pranešėjai, matau, kad e, kitų pakantų pranešėjas 10 procentų viršė savo laiką, o dabar tik su žodį kitiems dalyviams. Pone Kondronatė, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, taip tikrai pasteiksiu laikytis šio apribojimo. Be abejo, kompetencijos yra tas svarbus dalykas, kaip jau girdėjome iš prelegentų. Ir, na, turime spręsti pasaulio problemas, bet jų neįspręsime, jeigu ne, pats nepirmausime tose srityse. Ir čia neužtenka pasakyti, kad Europoje reikia geriausių tyriejų. Sutinku su to, kas buvo pasakyta, kad reikia tam tikrų solidarumo priemonių čia. Tačiau taip pat reikia užtikrinti, kad atsidurtume viršuje. Nes aukštės kokybės specialistų reikia, norint išspręsti pasaulinius iššūkius. Na, parlamentas jau nekartą yra kalbėjęs ir dar turės turbūt pakalbėti, kad mm, ne vien tik finansai svarbu Suomijos parlamente daugybę kartų esame tai kalbėję, kad negalima elgtis taip, kai valstybės narės mažina savo biudžetus ir paskui naudojasi ES plėšomis tam trūkumui padengti. Na, dėja ir mano šalis dabar panašu pastaruoju metu tą patį daro. Ne, vis tik norime gauti daugiau naudos iš mokslinio tyrimų, reikia daugiau finansavimo ir vietoje, ir iš ES. Taip pat Išgirdau pono Niką mintį, kad reikia labiau bendrauti su visuomenė. Ir na. Helsinkio universitetas yra rengęs renginių, kurias to siejasi, tai yra kaip tai yra geras pavyzdys, tai pirmiausia buvo keliami tam tikri tikslai, paskui buvo rengiamos grupės iš įvairių sričių mokslininkų, užtikrint užtikrinti tarp discipliniškumą ir tuomet tie žmonės bendravo su politikais, su lėšų telkėjais ir mokės kaip daryti. Labai įdomi patirtis. Buvo įdomu tame dalyvauti kaip politikiai, taip pat, na, buvo įdomu išgirsti, kaip jie gali, pažiūrėjau, per dvi minutės pristatyti pasaulinius iššūkius. Manau, kad kartais galbūt Europoje trūksta tų kompetencijų, galbūt amerikiečių kompetencijų, kaip per trumpą laiką išsakyti savo idėją. Išsakyti ją patraukliai. Nes jums reikia ne tik atlikti gerus tyrimus, bet ir tinkamai apie juos kalbėti. Dėkoju. Dėkoju. Turbūt jau visi pasisakė, kas parašė žodžio. Dabar galime perėti prie antrosios mūsų diskusijos sesijos dalies. Ir po antrosios dalies taip pat bus laiko atsakymams. Galės visi prelegentai atsakyti, sureaguoti išsakytus klausimus. O dabar stiksime žodį Dominik Gelek. Prašau, ponė, žodis jums 10 minučių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Kalbėsiu anglų kalbą. Ir apstatėme keletą dalykų aptarsiu, kurie yra aktualūs, kai kas buvo paliesta ir kitų kalbėtojų. Uh, Na, bet aš tai kiek kitaip galbūt su to dalyku sudėliosiu. Taigi, ketinu apie tris dalykus daugiausiai dėmesio atkreipti. Kalbėsiu ne tik konkrečiai apie Europos horizontos programą, aš nesu specialistas šios ryties. Žinote, vis tik e, aš esu EBPO atstovas, o pas mus narių yra iš įvairių pasaulio regionų, yra Japonija, Pietų Koreja, JAV ir taip toliau. Taip pat yra daug iš Europos narių. Ir aš noriu pasiremti mūsų sukauptą patirtimį suteikti tokį bendresnį kontekstą galbūt, kalbant apie valstybių ir institucijų galimybes daryti poveikį inovacijų krypčiai, o jau būtent tai siekiama daryti per Europos horizontų programą. Toliau kitas dalykas, koks yra Europos svoris pasaulyje, tai aptarsiu. Ir tas šis dalykas yra tam tikri elementai, kurie siejasi su Europos horizonto valdymu. Taip, matote skaidriną, atsiprašau, kad šiek tiek galbūt mažoka tokiam dėliam ekranui. Čia matote santykinę dalį, kokie, kiek išleidžia moksliniam tyrimams ir technologinė plėtrai vyriausybės ir verslui. Matote, vyriausybės yra patinė kreivė, verslas yra apštinė kreivė, čia yra EBPO valstybių duomenis. Ir matome, kad e, per dešimt metų uh, vyriausybė skiria arba panašiai, arba net mažiau šiek tiek lėšų, kai tuo tarpu verslas po truputį, po truputį didina toliau tą investavimą. Taigi tiek dėl. Toliau matote tą patį ir JAV konkretų pavyzdį. Stagnacija verslo, tai yra stagnacija vyriausybių investicijų ir auga verslo investicijos toliau kelios ES valstybės narės. Čia išskiriu tos, kurios skiria daugiau. Ir matote, kad visos skiria vis mažiau, išskyrus apatinę šalį Švediją, kur auga išlaidos. O kitos šalis arba stagnuoja, arba mažina dalį, kurią skiria mokslinio tyrimų ir plėtros e, sričiai. Taigi matome, kad nuo 3-4 procentinių punktų mažėja vyriausybių išlaidų dalis Ir taip pat suprantame, aišku, kad lėšos ne viskas yra, tačiau mm, pinigai, na, turi rimtą poveikį. Tad finansavimo mažėjimas taip pat reiškia, kad vyriausybės turi ir mažesnę įtaką. Taip pat e, dar reikia turėti galvoje, kad kai kuriuose srityse, pavyzdžiui, tose naujausiose srityse, kaip buvo paminėta iš kitų kolegų dirbtinis intelektas, tai tose srityse praktiškai vyriausybė nedalyvauja. Iš, na, iš principo, Prieš 50 metų dirbtinį intelektą kūrė vyriausybės. Tai buvo jūs kūriamas dalykas, nu visą kūriamas dalykas, o dabar tai daro vien tik tais e, e, verslas, 460 milijardų eurų skiriama, esmė dolerių skiriama šiems, e, šiems tyrimams ir beveik niekina dalis sudaro valstybės dalis. Ta matome visame pasaulyje. Uh, tačiau vis tik matome, kad pagrindinę kryptį lemia verslas. Ir kaip žinote, taip pat nedaug tų verslų yra iš, iš Europos. Tad kyla klausimas, kokios yra valstybių galimybės nukreipti, duoti kryptį moksliniams tyrimams. Jūs galite priminti apie mokslinių lengvatas moksliniams tyrimams. Na, tai be abejo svarbu ir svarba to yra praktiškai tokia pat kaip tiesioginių subsidijų. Tačiau aš to neįtraukiu savo skaičiavimus, nes vis tik, mokslinė, e, vis tik tokie mokslinė lengvatos, jos e, niekaip nepakreipia krypties. Reiškia, kad teikdama lengvatas vyriausybė teikia pagalbą, bet nekreipia į kitą pusę mokslinio tyrimų, negu kad norėtų verslas. Ką mes norim pasakyti, tai kad E, reikia turėti galvoje tą mažėjančią valstybės įtakos dalį. Toliau matome Europos svorio mažėjimą pasaulinėme lygyje. Be abejo, apatinę matote e, kreivę, tai yra Kinija, nuo apačios nekyla aukštyn, na, ne, ne Europa čia plaiduota. Jau beveik taip pat Kinija pralinkė Europą ir beveik pavijo JAV, tačiau pažiūrėkime taip pat į finansinius skaičius. palygime pagrindų programą su kitomis didelėmis programomis pasaulyje. JAV turi NIH programą 32 milijardai dolerių per metus. Tai reiškia, per 2-3 metus jie išleidžia tiek pat pinigų, kiek Europos pagrindų programa, Europos horizontas. Netgi NSF programa. Tik fundamentiniai tyrimai JAV 6 milijardai JAV dolerių. Taigi, matome, kad Taip, Europos horizont, horizontas yra svarbi programa, taip ten yra daug lėšų skiriama, tačiau, na, viskai nėra tokia stambi. Tad reikia nepervertinti to, ką galima padaryti su tomis lėšomis, siekiant pakreipti tyrimų krypti pasaulio lygiu. Toliau. Kai kurie kiti elementai, kurie siejasi su Europos horizontu, kurie gali padėti Europos horizontu pasiekti daugiau negu leistų jo svoris pirmiausia, reikia galvoti ne tik apie finansavimą, bet ir apie kitas papildomas sąlygas, kurias eina kartu su finansavimu, kurias turi užtikrinti didesnį rezultatyvumą. Europoje yra pagrindų programa. Ir, tačiau vis tik iš esmės matome 28 valstybės narės ir ten yra 28 rinkos gaminiams. Vadinasi, startuoliams yra didžiulė, didžiulė kaina pateikti savo gaminius. To nėra, to nėra kitose tarptautinėse rinkose. Ir dėl to jiems labai sunku vykdyti savo veiklą. Toliau kitas kapitalo rinkos nėra bendros kapitalo rinkos, ypač kalbant apie rizikos kapitalą, o su Brexitu dar matysime didžiulį poveikį, nes Londonas yra didžiulis rizikos kapitalo centras Europoje. Dalykas duomenys. Kalbėjome apie, apie dirbtinį intelektą. Pagrindinė priemonė plėtoti dirbtinį intelektą yra duomenys tačiau nėra Europos duomenų rinkos. Na, yra daroma veiksmų šią srityje. Talino, pažiūrėjau, posėdis praeis metais buvo labai svarbus, tačiau vis tik e, Europoje dar yra labai didelis kelias ateityje šią srityje. Taigi galima labai daug pinigų išleisti, galima tapti pirmaujančiu kontinentu, tačiau jeigu nebus skirtos geros sąlygos moksliniams tyrimams, nebus gerų partnerysčių tarp viešojo ir privataus sektoriaus, na vis toli nenukeliausite. Toliau kiti iššūkiai pagrindų programai, tai yra programos statingumas. Matome, kad yra labai didelė tikslų įvairovė. Kalbama apie misijas, apie kompetencijas kitos pusės. Ne visuomet iki galo galima tos dalykus palyginti, ne visuomet tą pačią kryptimį judama. Kitos problemos, kas buvo minėta, tai yra, kad laimėtojas pasima viską. Ir dėl to matome, kad kompetencija dažnai koncentruojasi užuot judėjusias desnio diversifikavimo kryptimi. Taigi vėlgi čia reikėtų dėti pastangus. Toliau taip pat matome, kad yra dalyvių įvairovė. Iš vienos pusės tai yra galimybė nes tai gali padidinti programos pasiekiamumą. Ypač tai svarbu, jeigu programa finansų turi netiek daug, taigi tuomet yra geriau bendrauti su daugiau e, suinteresuotų šalių. Kita vertus, reikia taip, taip pat pasitengti suderinti tas dalykus su valstybių narių išlaidomis, nes ši programa sieks 10 procentų nuo visų išlaidų. Vadinasi, 90 procentų išlaidų skirs nacionalinės vyriausybės. Taigi, jeigu gyvensite pagrindų programą, jos vienos neužteks, kad labai toli nuėtumėte. Ir paskui pasinis dalykas. Tokia nuolatinė diskusija, amžina diskusija, yra nuolatinė tokia kova tarp e, fundamentinių mokslų ir, tyrim, ir, ir taikomųjų mokslų. Štai matote tokia galbūt tam tikrą savoką. Pastero kvadratas. Matome, kad jo tyrimai buvo ir fundamentiniai, ir taikomieji. Jums tokių reikia tyriejų. Tyrimai gali vis tik būti kartais naudingi trumpo ir ilgo laiku, tarp, bet būtent tokių tyriejų labiausiai reikia. Taip pat fundamentiniai tyrimai gali būti siejami su misijomis. Jeigu norite, kad investicijos į misijas turėtų ilgalaikį poveikį, tai reikia nenumatyti vien tik tai trumpalaikių tikslų ir nereikia turėti vien tik tai trumpalaikių tikslų misijų. Tad reikia numatyti ilgalaikius fundamentinius tyrimus. Na, tokios būtų mano išvados. Baigdamas, norėčiau pasakyti, kad e, jeigu norite tokią nelabai didelę programą sustiprinti, reikia papildomų priemonių, pavyzdžiui, padirbėti ties rinkos struktūrą, užtikrinti geresnį durumumą su nacionalinėmis programomis, partnerysčių daugiau, su verslu ir geriau įtraukti mokslinis tyrimus į šią, šią programos gyvenimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Dėkuoju ponui Gelek. Paskutinis kalbėtojas, ponas Januš Vujnetski, profesorius Januš Vujnetski. Prašau, žodis jums. Dėkuoju ponė pirmininkė, garbėjai įtrė komiteto nariai. Pirmiausia, norėčiau sureaguoti į tą klausimą, kuris buvo keltas per diskusijas, tai kokį vaidmenį turi suvaidinti Europos piliečiai mokslo cikluose, investicijose ir inovacijose ir versle. Na, buvo paminėta daug svarbių klausimų, daug ES svarbių aspektų. Tai siejas ir su moksliniais rezultatais. Buvo minėtas e, IPCC e, tyrimas. Taigi matome, kad e, mokslininkai nudirbo savo darbą, mokslas, moksliniai tyrimai pasiekti ir dabar jau laikas yra politikams imtis veiksmų. Tad kyla klausimas, o tai kur dabar yra tie politikos kuriejai, kad sureaguotų jie ir imtus tolesnių žingsnių, reaguodami į mokslo rezultatus. Turint galvoje Europos horizontas kontekstą, tai norėčiau pasakyti visų pirma, kaip pats, kaip mokslininkas, kaip aktyvus mokslininkas, kuris turi šiek tiek patirties ir su politika. Tai norėčiau pasakyti, kad pirmiausia reikia gerai apibriežti misijas ir partnerystės ir gerai apibriežti, kaip tai turi būti svarstom ir apibrėžiama. Ir tik po to būtų galima jau tas kokias misijas formuluoti. Ir šių procesų metu labai svarbu įtraukti visas suinteresuotas šalis ir taip pat bendrabiauti jau tinkamai nuo pat pradžių. Taip pat labai svarbu įtraukti mokslo bendruomenę, plėtinę visuomenę, valstybės narės. Svarbu, kad visi įneštų savo indėlį. Taip pat labai svarbu viską apibriežti kaip galima greičiau. Kaip ir kada tos suinteresuotos šalis turės nešti savo indėlį. Taip pat norėčiau šiek, šiek tiek reaguoti į kai kurios komentarus, kurie buvo išsakyti. Tai yra, misijos turėtų remtis projektais ir be abejo kompetencijos. Čia yra svarbus dalykas. Kompetencijos turi užtikrinti ir įtraukimą taip pat. Tai nėra prieštaringios savokos. Taip pat reikia užsimti didžiaisiais klausimais, pasauliniais klausimais ir taip pat Europos didžiaisiais klausimais. Tačiau tam, aišku, taip pat reikia ir fundamentinių tyrimų. Fundamentiniai tyrimai turbūt visiškai traukiami. Taip pat partnerystės, ypač institucinės partnerystės, turėtų būti įtraukiamas, numatomas tada, kai yra aiški jų europinė pritinė vertė. Taigi, pirmas prioritetas turėtų būti didieji klausimai ir tų klausimų nuoseklus sprendimas, įtraukiant visus dalyvius, kad paskui tie, tie, tie dalyviai, kurie priimšė sprendimus, galėtų tinkamai problemas ir spręsti. Toliau kalbant apie apie įrankius. Grantai ir toliau turi likti pagrindinę priemonę, lyginant su kitomis finansinėmis priemonėmis. Ir jie, grantai turbūt taikom pagal ramščius ir pagal atveras mokslas, globalus iššūkiai ir atveras inovacijos. Taip pat baziniai tyrimai, fundamentiniai tyrimai taip pat turi būti remiami visais ramščiais ir jie turi būti ne tik su MTT siejami. Nes čia turbūt e, remiami visi geri moksliniai tyrimai, ne tik tais nu, nu, nu patys naujausi tyrimai. Taip pat pagal antramstį reikia rinkti atvirus kvietimus teikti paraiškas ir čia reikia remti visus vedančiosius universitetus, ypač technologinius, visus nuo pirmo iki aštunto lygio. Devintas lygis galbūt jau čia turbūt yra rinkos klausimas, rinkos lygis. Ir kas yra itin svarbu, reikia paprastinti procedūras, prašant e, grantų. Europos horizonto grantai turėtų na, tapti naujų standartų, kaip būtų galima pagal supaprastą procedūrą paprašyti grantų. Nes kartais reikia to padaryti labai greitai, ypač reaguojant į labai skubius poreikius, kurias kelia plačioji visuomenė. Toliau, kada norėčiau, į ką norėčiau atkreipti daugiau dėmesio, nes uh, man buvo keltas klausimas, kaip būtų galima sumažinti Europos skirtumus mokslo tyrimų ir plėt, technologijos plėtos rytyje. Na, svarbus yra kompetencijų dalinimos kompetentas. Aš norėčiau kalbėti apie dalyvavimo plėtros elementą galbūt labiau šioje vietoje. Čia turbūt yra svarbiausias dalykas, svarbiausia žinia, kurią norėčiau siūsti, tai yra tai, kad kompetencijos jau yra tose šalyse, kurias reikia įtraukti. Na, tos šalis vis tik e, turi savo kompetencijas, tačiau vis matome, kad kompetencijų tinklai yra gana siauri ir jie nenori įtraukti naujų narių ir naujų kompetencijų. Tai tad, kad e, sistema veiktų, reikia atverti jau esamus kompetencijų tinklus, kad būtų galima įtraukti daugiau dalyvių. Tad vėlgi įtraukumas ir, ir kompetencijos, na, tai nėra priešingi dalykai. Jie gali eiti kartu reikia remtis esamoms kompetencijomis ir įtraukti tai visą sistemą. Be abejo, esami plečiami veiksmai yra svarbus ir geri, kaip numatyta pagal Horizontas 2020 programą, tačiau reikėtų dar tai plėsti ir reikia turėti galvoje, kad šis klausimas, dalyvių plėtros klausimas, platesnio įtraukimo klausimas turbūt laikomas horizontaliu elementu visoje programoje kad nesikurtų tam tikri tų šalių, kuriuose kitokių tai tarsi getai, kad nebūtų antros segregacijos, nes e, segregacija nepadės bendram tikslui. Be abejo, visuomet reikia laikytis kompetencijų principo. Ir todėl reikia sukurti labai tikslius mechanizmus. Reikia kelti kokius tikslus remiantis politiniu starimu, kad būtų galima užtikrinti dalyvavimą ir pakelti jį nuo 10 procentų iki 40 procentų. Taigi, atsiprašau, nuo 4 procentų iki 10 procentų. Taigi, labai svarbu užtikrinti, kad būtų pasiekiami tie tikslai. Be abejo, palaikau tą požiūrį, kuris bus tik anksčiau. Reikia teikti paskatas konsorciumams, kad jie plėstų dalyvavimą ir prieštarauju kriterijų keitimui, sutinku su tais, kuris sakė, kad reikia visų pirma kompetencijų kriterijas. Tačiau manau, kad atrankos kriterijai gali, galėtų būti pakeisti, šiek tiek modifikuoti, kad būtų teikima daugiau pirmenybės plėtimui. Tai yra būtų skiriamas finansavimas tiems, kam geriausiai sekasi užtikrinti kompetencijas per dalydarijų plėtrą. Taip pat esamos programos jau parodė, kad tokios iniciatyvos, tokios paskatos, jos didino dalyvavimą. Taigi turime pasiremti jau esamą patirtimi, nes matome, kad kai kurie mechanizmai jau yra pasiteisinę ir galime tiesiog juos sustiprinti. Toliau, dėl dalinimosi kompetencijomis, be abejo, sinergijomis reikia dalintis, e, reikia jas užtikrinti, tačiau čia kitas svarbus elementas yra – matome, kad gali kilti pavojus, jau bus skiriamos, skuriamos papildomos paralelinės finansavimo programos. Tarsi toks horizontas antroji dalis ar papildoma dalis iš struktūrinių fondų. Manau, kad tai yra pavojingas dalykas. Ir, na, tai gali kanibalizuoti esamus mechanizmus, tai yra, tai gali pakengti esamus mechanizmams. Horizonto programa turi būti skirta šalims, o struktūriniai fondai turbūt skiriami regionams ir taip ir turi likti, kad e, būtų galima užtikrinti sinergiją. Nes jeigu tie dalykai bus supainioti, matau, kad nebus gauta naudos, o kaip tik atsiras daugiau vidinės konkurencijos, o tai teiks blogas paskatas. Ne, mums reikia kaip tik gerų paskatų. Taigi neturi būti perstigima tarp mechanizmų. Ir taip pat dalyvių plėtimas turi sėti su Horizontas 2020 rodikliais. Be abejo, kompetencijų ženklas yra labai svarbus elementas, manau, kad puikiai veikianti priemonė. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad perėjimas prie struktūrinių fondų yra labai rizikingas dalykas, ypač turint galvoje kompetencijų ženklą, tad tikrai čia reikia visą tai gerai galvoti. Toliau norėčiau dar atkreipdėmės į kelis dalykus, kurie buvo sakyti dėl tyriejų finansavimo. Matome, kad skiriasi vertinamas, kokį poveikį tai daro ir taip pat skiriasi realių kompetencijų lygiai ir finansavimo lygiai. Taigi reikia, reikia naujo mechanizmo, kuris įgalintų institucijas tose šalise, kad jis galės konkuruoti dėl viso pasaulio talentų. Ne tik Europos talentų, bet viso pasaulio talentų. Taigi reikia tam tikrų mechanizmų, kurie numatytų finansavimą pagal Europos gražinot programą ir iš, na, išskirti atskirą finansavimą naujiesiams centrams. Dėkoju. Marvelous. Yeah. Dėkoju, labai puiku laikotės e, jums paskirtų laiko, o dabar suteiksiu žodį vėl pranešėjams. Ir pirmiausia, tik žodį Dan Nika. Prašysiu išsakyti pastabas antrajai daliai, prašau. Yes, uh, so the... Uh, Ačiū. Dėkoju mm, ir pranešėjams Aš tikrai atidžiai klausiausi, girdėjau, kaip jūs akcentavote puikius kriterijus, na, kad išvengtume diskusijų, noriu pasakyti, kad kalbame apie kompetencijas, nekalbame apie kompetencijas arba išplėtimą, kalbame apie kompetenciją ir išplėtimą. Kažkas kas manęs klausė, ką turiu galvoje sakydamas pirmiausia Europą. Taip pat man sakoma, kad neturime pinigų, bet e, noriu labai aiškiai pasakyti, kad nekvestionuoju tarptautinio bendradarbiavimo. Tiesiog aš minėjau tam tikras idėjas, kad reikia padėti Kinijai. Na, kalbant apie dotacijas, 80 procentų dotacijų, kurios neskiriamos Europai, pas, yra skiriamos Kinijai. Viskas yra gerai, nes reikia dirbti su universitetais, tyrimų centrais, su ERA. Bet kas vyksta, kai dotacija panaudojama? Tai reiškia, kad Iš esmės tais pinigais pasinaudoja Kinijos ekonomika ir čia kyla klausimas, kur yra ES ir kaip jie elgesi pasaulinės konkurencijos akivaizdoje. Taigi aš noriu aiškiai pasakyti, mums reikia aiškių taisyklių. Jeigu tai yra mūsų pinigai, mes turime labai atidžiai e, skirstyti ir nustatyti aiškius kriterijus. Pavyzdžiui, jeigu kalbame apie doktorantūros e, stipendijas ir priimančius universitetus, manau, kad um, doktorantai gavę laipsnį po to bent keletą metų turi padirbėti universitete, nes Priešingų atveju visos tos stipendijos, dotacijos ne, neturės jokio poveikio ir ES pralaimės tose pasaulinėse konkurencinėse lenktynėse. Toliau plėtimas. Kodėl mums reikia vertintojų ir sprendimus priimančių asmenų iš visų šalių? Aš esu iš šalies, kuri daugiau įmoka į programą Horizontas 2020 nei iš jos gauna. Taigi esu iš šalies, kur yra donorė. Ir buvo sakoma, kad pinigų negalima dalinti, bet kam reikia kontroliuoti. Ir mes sakome tą patį, mes esame šalis donorės ir turi būti įsiklausoma į mūsų nuomonę ir turime uh, pasirūpinti, kad valdybose, komitetuose, vertinimo komitetuose dirbtų mūsų mokslininkai, nes priešingų atvejų kils daug klaustukų. Na, bet aš daugiau nieko nesakysiu, tai yra vieši klausimai, nenoriu teikti konkrečių pavyzdžių. Mm, jeigu mes norime įveikti trūkumus, turime parengti aiškius kriterijus, Ir visi turi dirbti pagal tuos aiškius kriterijus. Tai yra ir IRC, AIC. Ir čia norėčiau dar kartą paprašyti komisijos pagalvoti apie vieną trūkstamą grandį. Mm, tai yra ta dalyka, kuris bus didžiausia našta ECEC, turi turėti 20 procentų sėkmės rodiklį. Jeigu to nebus, tai tikrai mūsų ištiks didelė nesėkmė, nes Europos audito rūmai prašys šimtaprocentinės sėkmės rodiklio. Priešingų atveju Europos tyrimų centrui nebus skiriamos naujos lėšos. Na, vyksta šiuo metu daug susitikimų su šešėliniais pranešėjais, įvyko vienas, bus dar du mes pasistengsime parengti gerą pranešimą, nes tai bus naudinga ir jums, mokslininkams, ir mum, mes, politikai, būsime patenkinti. Jeigu patenkinti jūs, patenkinti esame mes. Ir dar vienas dalykas. Junktinė karalystė yra ES valstybė narė. Taigi nepriskirkime Junktinės karalystės asocijuotosioms šalims. Šiame pranešime Junktinė karalystė yra valstybė narė. Ir erą priklauso 28 valstybės narės, įskaitant Junktinė karalystė ir taip pat e, Norvegija ir Islandija. Taip, aš manau, kad iškėlėte labai svarbią mintį. Ne tik mokslininkai, bet ir išsilavinę žmonės baigia universitetus laisvai keliauja. E, taigi, pavyzdžiui, Mes e, parengėme e, gydytojus, medikus e, mano šalyje, Čekijoje. Jie vėliau vyksta dirbti į Austriją ir Vokietiją, taigi Austrija ir Vokietija gauna naudos iš mūsų parengtų specialistų. Mm, ponas Erer pasisakyti šiek tiek vėliau. Dabar suteiksiu žodį poniai Kapeson Ruiz, kuri yra SND šešėlinė pranešėja. Žodis jums. Ačiū, ačiū, kad dar kartą sutikite man žodį. E, noriu paminėti vieną dalyką, kuris nebuvo čia paminėtas, bet mano nuomonė yra svarbus. Tai yra lytis mm, programoje Horizontas 2020 buvo e, numatyti tam tikri veiksmai E, paskatinti moterų dalyvavimą, bet rezultatų nebuvo. Aš manau, kad būtų labai naudinga dabar padaryti konkrečią nuorodą arba numatyti specialią programos dalį skirtą moterims. Ir mm, čia reikėtų kalbėti ne tik apie dalyvavimą, bet ir pačius tyrimus. Reikėtų pagalvoti apie visų e, e tyrimų, kurie bus finansuojami pagal programą socialinį poveikį. E, turime pažiūrėti, kokį poveikį tie tyrimai daro lyčių aspektui. Aš jau anksčiau sakiau, kad mokslas neturi sukurti didesnės neligybės, kaip tik į programas reikia įtraukti lyties aspektą ir pasirūpinti, kad neligybė nepadidėtų. O dėl valstybių narių dalyvavimo jau buvo pasakyta, kad ekonominio sunkmečio metu to, tokios šalis kaip mano šalis buvo nusprendusios, kad nereikia skirti lėšų moksliniams tyrimams ir plėtrai. Ir tai buvo klaida. Aš manau, kad reikia ieškoti mechanizmų, kurie padėtų valstybėms narėms papildyti programą Horizontas 2020. Mes neturėtume investuoti už valstybės narės. Galbūt vertėtų surenkti diskusiją apie investicijas, apie, apie tai, kad neturėtų būti skaičiuojamos investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą, kai skaičiuojamos biudžeto deficitas. Ir dar viena pastaba, man atrodo, mano laikas baigėsi. Sinergija. Aš manau, kad ši programa turi būti veiksminga. Mes turime rasti konkrečių pavyzdžių. Aš manau, kad sąveika įmanoma tik tada, kai randame tikrų pavyzdžių. Jeigu mes e, tiesiog darysime nuorodą į sinergiją, tai rezultatas bus toks pats kaip e, dabartinės programos. Ir aš manau, kad e, tai pasakytina yra apie įvairius regionus, jie taip pat turbūt norėtų dalyvauti. Ačiū. Dabar ponė Vėrink. Ačiū, pirmininkė. Turiu keletą pastabų. Apie tai šiandien nekalbėjome, bet tai yra svarbu. Turiu galvoje datą. Mes turime pasirūpinti, kad susitartume čia Europos parlamente, kad vėliau mums pritartų uh, tarybą ir komisiją, kad neatsirastų spraga. Ne, neturėtume atsidurti tokioje padėtyje, kai neteikiamas finansavimas dėl to, kad institucijos nepriemė sprendimų. Pasistengime, kad šis dosie būtų patvirtintas, kad mokslininkai galėtų toliau dirbti, kad jie nebūtų priversti sustoti dėl to, kad tenka laukti finansavimo. Jeigu taip atsitiktų, tai mes atsiliktume nuo pasaulinių konkurentų. Kitas dalykas, labiau reikėtų įtraukti piliečius. Noriu pasakyti, kad visi čia Europos parlamente dirbantis deputatai yra išrinkti piliečių, mes atstovaujame piliečiams. Horizontas 2020 atliko savo darbą, ši programa skatino mokslinius tyrimus ir plėtrą, taip pat e, buvo sukurta darbo vietų, o tai naudinga piliečiams. Ir kiekvienas e, pagal programą Horizontas 2020 investuotas euras atsipirko ir davė 11 eurų dividendų ar naudos piliečiams. Taigi horizontas 2020 yra tiesiogiai susijusi su piliečiais, tačiau mes turėtume pagerinti komunikaciją. Komunikacija turi būti paprasta, kad kiekvienas gatvėje sutiktas žmogus žinotų, apie ką kalbame. Knygų e, leidyba, rezultatų e, generavimas e, galbūt nėra pats svarbiausias dalykas. Svarbu, kad piliečiui būtų įmanoma per porą minučių paaiškinti, kas vyksta. To piliečiai nori iš komisijos, parlamento ir mokslininkų. Mokslininkai taip pat turi sugebėti komunikuoti paprastai, jie turi sugebėti paaiškinti, ką daro ir kokia to darbo prasmė. Tada piliečiai supras, kas vyksta. Tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū už pastabas. Dabar suteikiu žodį savo. norėčiau iškelti štai kokį klausimą. Kaip viena vertus išsaugoti mokslinių tyrimų atvirumą ir kita vertus, kaip tinkamai investuoti mūsų pinigus, kad būtų sukurta Europos pridėtinė vertė europiečiams, o ne kitiems. Dabar Pone Katainen. Antras raundas? Ne, nenorite pasisakyti. Ar dar kas nors, gal kiti norėtų iškelti klausimų? Jeigu ne, suteiksiu žodį pranešėjams. Pradėsime iš krašto iki ir baigsime ponu Fandenbergė, kuris um, padarys išvadas žodis jums. Aš norėčiau atsakyti į klausimą apie sinergiją ir struktūrinius fondus ir plėtimą. Viena iš problemų kylančių e, su iniciatyvomis, kurios yra sutelktos į kompetenciją ir į aprepti, e, yra tai, kad e, mokslininkų rotacija buvo numatyta penkeriems metams. Dėl to buvo išsakyta mm, nuogastavimų. Tuos klausimus kėlė puikūs mokslininkai, kurie buvo paskirti po atvirų konkursų e, į dirbti institucijas, kurios gavo era dotacijas. Siekiant sinergijos reikėtų suteikti galimybę naudoti ir kitus fondus, pavyzdžiui, struktūrinius fondus, kad būtų galima tęsti sėkmingus projektus, kuriuos, kurie iš pradžių buvo finansuojami iš era dotacijų. Taip pat reikia vengti projektų konkurencijos e, ir vengti tokių situacijų, kai projektas bus išbrauktas iš sąrašo, žinant, kad jis bus finansuojamas iš struktūrinių fondų. Ačiū. Dabar labai trumpai apie kompetencijos klausimą. Mes siekiame šiuo metu išplėsti kompetencijos e, savoką. Anksčiau būdavo siekiama išsirinkti geriausią projektą ir jį pritaikyti fondui, tačiau dabar mm, svarstoma galimybė mm, žiūrėti į atskirą mokslininką, atskirą tyrėją. Mes norime nuo kolektyvinės kompetencijos pereiti prie kompetentingų tyrimų portfelio. Ir tas portfelis nebūtinai bus atskirų mm, puikių projektų rinkinys. Na, yra iš tikrųjų įrodyta, kad mokslininkai siekia tų pačių dalykų ir dirba su tais pačiais klausimais. Taip yra dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, dėl užmokesčio, už e, straipsnius ir panašiai. Taigi daug klausimų e, mokslininkų bendruomenė spontaniškai tiesiog palieka nuo šalyje, trūksta e, vienodumo, e, trūksta įvairovės, pačių mokslininkų sudėties įvairovės, jau buvo apie tai užsiminta, buvo minėtas ir lyčių aspektas, ir geografinis aspektas. Taigi mes turime pereiti prie tokios kompetencijos savokos, kuri reikštų kolektyvinę socialinę kompetenciją, bet žinoma, tada prireiks ir bendrų priemonių, kaip įvertinti kompetenciją. Ačiū. Toliau kitą pranešėją. Ačiū. Aš taip pat norėjau atsakyti į porą klausimų. Visų pirma, kompetencija ar meistriškumas. Tai yra viso darbo esmė. To kompetencijos reikia ir taikomųjų srityje tyrimų srityje, ne tik fundamentinių tyrimų srityje. Kompetencija yra principas, tai turi būti viso mūsų darbo ambicija. Šis klausimas yra nuolat keliamas. Fundamentiniai tyrimai, taikomieji tyrimai, pritaikymas, mm, įrodymas. Noriu pasakyti, kad visa tai priklauso tai pačiai bendrai vertės grandiniai. Taigi reikia visų šių elementų. Daugelį metų mes kalbame apie inovacijų spragą, kuri egzistuoja Europoje. Aš manau, kad mm, kaip rodo kiekviena sėkminga inovacijų sistema, vienintelis sprendimas yra štai koks, kuo geriau e, draugė dirba įvairūs e, suinteresuoti asmenys, tuo geriau mums visiems seksis. To mes ir siekiame. Ir aš noriu matyti tą mokslinių tyrimų, inovacijų pritaikymo ir įrodymo vertės grandinę visur, visose daugiametės finansavimo programos skyriuose. Ir šie dalykai tikrai puikiai dėrėtų ir žemės ūkio, ir infrastruktūros srityse. Taip pat buvo patiktas klausimas apie biudžetą. Man atrodo, kad e, dabar svarbiausias dalykas yra kritinė masė. Mes turime apjungti jėgas, turime e, apjungti Horizontas 2020 finansavimo iniciatyvas, įvairios kryptis ir struktūrinius fondus. Mes daugybę metų sakome, kad struktūrinius fondus reikėtų susijęti su bendrosiomis programomis. Apie tai buvo kalbama daug metų, tačiau mums nepavyko to padaryti veiksmingai ir pragmatiškai. E, greitis yra svarbus e, elementas, jis buvo paminėtas. E, girdėjome pavyzdžių. Aš manau, kad mums reikia numatyti labai aišku dirbtinio intelektų iniciatyvų įgyvendinimo grafiką. Jau yra pateiktas komisijos pasiūlymas ir ypač turime galvoti apie duomenis, ypač verslo verslui teikiamus duomenis. Taip pat buvo paminėta klimato kaita ir ko keliamas klausimas, ko reikėtų imtis. Yra atliekama daug klimato kaitos tyrimų ir rezultatus reikia įgyvendinti. Privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės turi daug technologijų, kurios teigiamai veikia klimato kaitą. Taigi čia reikalingas įgyvendinimas. Ir paskutinė pastaba apie Kiniją. Man atrodo, aš labai aiškiai pasakiau, kad Kinija veikia labai koncentruotai ir strategiškai. Ir kol nebus tikro abipusiškumo, kol nėra tikro abipusiškumo, neturime būti naivus. Ir turime pasirūpinti, e, kad e, Europoje patys kurtume savo stiprybę. Ačiū. Ačiū dabar žodis panai Palmovski. Ačiū. Visų pirma, noriu pakomentuoti pono Eiler pastabas. Noriu pabrėžti, kad Europos universitetai nuosekliai išsako bendrą nuomonę. Išsakė bendrą nuomonę ir prieš komisijai paskelbent programą Horizontas 2020 ir vėliau mes patikėme bendrą pareiškimą parlamentui. Uh, monui e, Danika. Pateikėme tą pareiškimą prieš vasaros atostogas, prie jo prisidėjo daugybė universitetų, e, remdamėsi savo patirtimi. Taigi mes e, kalbame vienu balsu ir labai garsiai reiškiame savo nuomonę vyriausybėms. Ir aš manau, kad labai svarbu, kad mes visi kartu, parlamentas, komisija ir taryba, dirbtų iš vien ir suteiktų Europos mokslui tokią vietą, kokios jis nusipelno Europoje. Na, manęs dar niekas nebuvo kaltinęs kanibalizmu, tai yra pirmas kartas, bet iš tikrųjų aš e, kalbėjau priešingai. Aš sakiau, kad socialinių ir humanitarinių mokslų finansavimas turėtų būti strateginis tikslas visoje programoje. Ir tikrai nematau priežasčių, kodėl negalėtų tai būti Europos horizonto programoje. Tai iš tikrųjų nieko nekainuoja. Tai, yra, tai tiesiog siejasi su mūsų ambicijomis. Ir žinoma, Europos parlamentas gali rinktis dėl biudžeto. Mes, žinoma, norime, kad biudžetas būtų didesnis. Ir aš iš pat pradžių sakiau, kad uh, labai vertinu parlamento nuolatinės pastangas numatyti didesnį biudžetą. Bet žinoma, reikia galiausiai rinktis ir aš manau, kad e, galima atlikti įvairių biudžeto dalių korekcijas. Tačiau svarbiausias dalykas mums yra socialinių ir humanitarinių mokslų prasminga integracija visoje programoje. Ir manau, kad čia nesutarimų nėra. Kyla klausimas tik tai, kaip, e, tai, kaip geriau įgyvendinti. Manau, kad toks klausimas kyla ir parlamentui, dėl to aš jį iškėliau. Dėl vertybių noriu pratesti kolegės mintį ir taip pat atsakyti į klausimą, uh, apie IPPC ataskaitą. IPPC e, išre, ne tik išreiškia didžiulį susirūpinimą dėl pažangos kovojant su klimato kaita. E, kad deramai reaguotume, mes ir toliau turime investuoti į mokslą ir mes kartu su Berno universiteto mokslininku, e, kuris yra grasiausias šios ryties specialistas, E, įgyvenome bendrą projektą. Na, iš tikrųjų, yra daug dedama pastangų klimatos kaitos tyrimų srityje. Ir IPPC ataskaitoje buvo pasakyta, kad e, didėja atotrukis tarp E, to, ką sako mokslas ir e, kas iš tikrųjų yra daroma. Ir aš tikrai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie pokyčius, kurie įvyks visuomenėje ir ekonomikoje. Ir jeigu mes mm, neįtrauksime piliečių, tai nuogastauju, kad e, piliečiai nesupras, kas vyksta. Pasaulis keičiasi labai greitai ir mes turime pasinaudoti visomis savo žiniomis, spręsdami šias problemas. Daug buvo kalbėta apie sinergiją. Aš norėčiau mums visiems priminti, kad ISIF pagrindinis tikslas yra mažinti mm, atotrukį tarp gerų rezultatų ir prastų rezultatų pasiekusių regionų, tai yra 13 ir 15 valstybių narių. Aš visiškai pritariu tam, kas buvo pasakyta apie sinergiją, bet manau, kad tikrai turime daug galimybių kaip sumažinti atotrukį. Ir tai reikėtų daryti ne tik įgyvendinant horizonto programą, reikia galvoti ir apie priemonės struktūriniuose fonduose ir kitur, kad jos suteiktų galimybių geriau dirbti E, mokslininkams pagal Horizontas programą. Ir norėčiau e, pacituoti, baigdamas komisijos narį Modeš. Ir netiek svarbu, ką jis pasakė, svarbu, ką, kur jis tai pasakė. Jis tai pasakė e, Katovicuose vykusiame technologijų forume. Jis sakė, kad fundamentinis mokslas turi būti Europos ateities šerdis. Ir manau, kad uh, Tai yra puikia mintis. Nėra iš esmės prarajos tarp fundamentinių tyrimų ir taikomųjų tyrimų. E, komisijos nariai sakė, kad nežinome, kas bus rytoj, kokia didelė naujovė, kita didelė naujovė mūsų laukia. Taigi m, mm, mokslui turi tekti labai svarbus vaidmuo. Ir jis taip pat minėjo kai kurias rytis, kurioms reikia daugiau paramos pagal dabartinius pasiūlymus ir aš tam visai pritariu. Visiškai pritariu. Ačiū. Ačiū ir dabar paprašysiu komisijos atstovo. Mm, tai yra politikos vystimo ir koordinavimo skyriaus direktorius. Mm pono Vanderberger pristatyti išvadas. Ačiū pirmininkė. Na labai neįprasta, kad komisija tarps, tars paskutinį žodį e, šiame parlamente. Man didelė garbė. Ponios ir ponai, parlamento nariai, e, šie klausimai buvo labai įdomus. Aš vėlgi sužinojau daug naujo. Pavyzdžiui, sužinojau, kad horizontas yra didelė maža programa. Ji yra didelė, ji atrodo didelė pagal biudžetą ir finansavimą. Bet e, iš tikrųjų ta programa yra maža ir manau, kad Dominik Gelek labai puikiai tai iliustravo. Ir ta, daugelis suinteresuotųjų asmenų su šia programa sieja didelius lūkesčius. Mes žinoma negalime išspręsti visų pasaulio problemų, e, kad ir kokia didelė ar maža būtų programa. Kam mes norime teikti pirmenybę? Kam norime teikti pirmenybę rengdami uh, Europos horizonto programą. Mes norime maksimizuoti šios programos poveikį ekonomikai ir visuomeniai. Mes siekiame ekonominio ir socialinio investicijų poveikio. Tai reiškia, kad mes pirmiausia keliame klausimą, kokio poveikio siekiame, kokią vertę norime sukurti visuomeniai ir ekonomikai ir o neklausėme, kas turėtų gauti daugiausia pinigų, kurioms disciplinoms turi būti teikiama daugiausia pinigų, ar mažoms ir vidutinėms įmonėms, ar didelėms bendrovėms, ar šiam žmogui, ar kitam, ar kažkur, ar tam regionui, ar kitam regionui. Ir vėlgi norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė Dominik Gelek. Mums labai svarbu tapti panašesniems į kinus ir galvoti strategiškiau. Ne, nereikėtų sakyti, štai yra programa, ateikite ir pasimkite pinigus. Ne, aš manau, kad mes turime nurodyti kryptį, ko mes siekiame šią programą, kuri labai svarbi Europos ateičiai. Taigi mes palaipsniui nuo finansavimo programos periname prie investicijų programos ir galvojame, kaip um, užtikrinti, kaip galima didesnį poveikį uh, visuomeniai ir ekonomikai. Ir žinoma, poveikis piliečiams e, bus tikrai didesnis negu kiekvieno projekto atskiras poveikis ir siekdami didelio poveikio mes norime prisidėti prie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Būtent nuo jų priklauso mūsų ateitis. Mes siekime konkurencingumo Europoje, Europai, bet žinoma norime prisidėti ir prie pasaulio tvaraus vystimosi ir tai e, yra susijęs su mūsų pramoniniu ir kitų konkurencingumu. Dėl to reikalingas sisteminis požiūris, mes negalvojame apie atskirus sektorius ar disciplinas nes tai gali mm, sus, sukelti susvetimėjimą, atitolinti tam tikras mokslininkų bendruomenės ar pramonės sektorius, kurie net pažins savęs šioje programoje. Taip pat, manau, mes turėtume dirbti daug geriau nei mm, įgyvendindami Horizontas 2020 programą. Mes turime įtraukti mokslininkus ir piliečius, kuriant mokslinių tyrimų darbo atvarkės. Ir dėl to, pavyzdžiui, mes pasiūlėme misijų savoką. E, ne mm, žmonės dirbantis Briuselėje apibrieš misijas. Iš tikrųjų bus siekiama nustatyti, kur Europa gali įgyvendyti savo misijas ir tada kartu su piliečiais, su interesuotaisiais asmenimis mes ir parengsime tas misijas. Taip pat kitas dalykas, kurį norime geriau įgyvendinti, mm, norime piliečių mokslo, mes norime įtraukti piliečius į mokslą, į tyrimus. E, pavyzdžiui, e, pas, Tarai mėnesį išgirdome puikų pavyzdį iš Flandrijos, Belgijos. 20 tūkstančių šeimų dalyvavo Antverpeno universiteto projekte. 20 tūkstančių šeimų matavo oro kokybę ir teikė savo duomenys universitetui. Universitetas tuos e, duomenys sutvarkė. M, apdorojo ir per žiniasklaidą paskelbė rezultatus. Tai buvo puikus projektas ir puikiai komunikacija. Taigi noriu dabar paraginti visus nesupriešinti, nepriešpastatyti technologijų ir netechnologijų. Mums reikia įvairių inovacijų. Ir šią programą mes norime pasiekti, kad būtų pradėta investuoti į transformacinės inovacijas, kad būtų svarbus ne vieno projekto poveikis, bet įvairių kartu veikiančių projektų poveikis, kad mes už, pasiektume tvarų vystimasi, kad mes patekint, patenkintume didesnio skaičiaus žmonių lūkesčius, kad po šiandien paskelbtos IPCC ataskaitos mes įveiktume klimato kaitos iššūkius. Ir svarbu, kad tai būtų nuoseklios mūsų pastangos įgyvendinant daugybę projektų. Uh, Dėl to mes nenorime nagrinėti atskiros technologijos atskirai ir kiekvienos sektoriaus ar disciplinos. Ir beje, aš manau, kad technologinė lyderystė, ir čia aš visiškai pritariu ponui Heličką, e, būtent technologinė lyderystė lems Europos vaidmenį ateityje. Nekalbėdami apie technologijas mes laimėsime šį žaidimą. Mes jį laimėsime investuodami į technologijas ir turime siekti, kad kiti sektų mūsų pavyzdžių. Manau, kad būtų per daug kategoriška teikti, kad komisija šiuo pasiūlymu neinvestuoja į mokslinius tyrimus. Mes pasiūlėme e, investicijų Europos tyrimų centrui Ir tikrai nenorėtume, kad būtų supriešinam, prieš pastatomi fundamentiniai tyrimai ir taikomieji tyrimai. Aš žinau, kad labai patogu vartoti šios terminus, bet mes to atsisakėme jau programoje Horizontas 2020. Mes nemanome, kad naudingas toks atskirimas. Daug naudingiau žiūrėti, kas nustato darbo atvarkę. Ar mokslininkai, ar visuomenė, ar in inovatoriai. Ir nesvarbu, ar kalbame apie fundamentinius tyrimus ar taikomosius tyrimus. Mums reikia jų visų. Dar viena pastaba, pirmininkė, ir baigsiu. E, dalymasis kompetencija, dalyvavimo išplėtimas taip pat e, yra tas dalykas, apie kurį galvojame. Tai yra ir iššūkis, ir būtinybė, į kurią turime atsižvelgti. Todėl mes ir pasiūlėme padidinti tą dalį, kuri yra skirta uh, E, dalyvavimo išplėtimui ir kompetencijų dalymuisi ir sklaidai. Mes norime atsižvelgti į visus visuomenės iššūkius, kad atsivertų naujos perspektyvos, kad atsirastų naujų dalyvių programoje. Mes norime siekti didesnės kompetencijos, norime investuoti į sinergiją, norime, kad programos tarpusavį sąveikautų, mes taip pat norime e, sieti, sieti tai su specializacija, strategijomis, bet visą tai darydami turime išsaugoti kompetenciją, meistriškumą kaip pagrindinį šios programos kriterijų. Ir beje, kompetencija nėra savaime suprantamas dalykas ar duotas dalykas. Mm. Kompetencija yra tai, ką turi užsitarnauti mokslininkas kiekvieną kartą įgyvendindamas projektą ir gyvendamas naują pasiūlymą. Ir e, aš džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad mes mm, atmetėme ne vieną Nobelio premijos laureato pasiūlymą. E, ir tuo didžiuojamės ir tikrai drąsiai apie tai kalbame. Bet žinoma, mes turime rasti būdų, kaip užtikrinti, kad egzistuojantis tinklai atsivertų. Ir mes pirmieji ieškome sprendimų, kaip tai padaryti, kad nenukentėtų kompetencija. Pirmininkė, klausėte, kaip galėtume derinti atvirumą ir tuo pačiu metu mm, pasilikti galimybę pasinaudoti rezultatais Europoje ir išlaikyti mokslininkus ir inovatorius ten, kur jie yra. Aš manau, kad tai reikia daryti visais lygiais - nacionaliniu, regioniniu ir europiniu. Mes turime gerinti sąlygas, kad mokslininkams būtų patrauklu dirbti ten, kur jie yra. Ir kad investuotojai matytų savo investicijų perspektyvą ir gražą. Aš manau, kad mes galime padaryti Europą visiems patrauklę ir klestinčią vietą. Ir baigdamas pirmininkė. Na, turiu galvoje tą laiką, kuris man skirtas. E, žinau, kad ponas Eiler klausė, ko reikia, kad Europa būtų lyderė pasaulyje. Aš pasakysiu, kad tam reikia trijų dalykų. Tai yra greičio, e, masto ir apriepties. Greitis reiškia, kad mums reikia greitai susitarti. Negalime leisti, kad atsirastų spraga perinant nuo horizontas 2020 prie Europos horizonto programos. Toliau mastas, tai yra biudžeto mastas. Mm, biudžetas yra nedidelis e, e, tai yra 120 milijardų eurų, negalime to biudžeto mažinti ir toliau apreptis, ką čia turiu galvoje. Turiu galvoje, kad mums reikia ir mokslinių tyrimų, ir inovacijų, reikia visų sektorių, e, reikia ir ekonom, kad ekonomika ir visuomenė prisidėtų prie šios programos sėkmės. Ačiū. Remarks. Ačiū už baigiamasias pastabas. Pranešėjas ponas Eller norėtų dar įsakyti papildomų pastabų. Aš tiesiog žvelgiu ir į kolegos akis ir nusprendžiau pasakyti, kad mums e, reikia, kad jūs šiek tiek mums e, padėtumėte. Mes e, dabar pusantros valandos kalbėjome apie tai, kad taryba nenori kol kas patvirtinti dalinio bendro požiūrio šią temą ir panašu, kad iki kitų metų birželio mėnesio nieko nepavyks padaryti, reikės palaukti, kol bus suformuota nauja komisijos sudėtis. Na ir faktiškai viskas um, um, nusikelia iki 2020 metų. Jūs kalbėjote apie programos užmojį. Manau, kad viskas uh, priklauso nuo mūsų norų, apribojimų ir visų kitų aspektų, bet e, akivaizdu, kad e, nuolat kintančiame pasaulyje, konkurencingame pasaulyje, kuriame žmonės e, gyvena ne vienoje ir toje pačioje šalyje nuolat. Panašu, kad mes galime lengvai pralaimėti tą konkurenciją. Šis parlamentas siekia surinkti, sukaupti kuo daugiau lėšų, kiek tik įmanoma, kad būtų galima įvykdyti teisinę procedūrą. Ir jūs pamatysite ir reikia tai suprasti, kad po Junktinės karalystės pasitraukimo uh, ateis tas lemiamas momentas, kai visas pasaulis atkreips dėmesį į Europą ir spręs, kokia yra šio mūsų projekto ateitis. Tad komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymą ir mes atidedame sprendimo prieimimą iki 2020 metų, e, turėdami omenyje konsorciumus, kurie vyks 2022-2023 e, metais. Ir dėl Junktinės karalystės pasitraukimo nebematome situacijos vienodai. Sprendimų prieimimo procesas e, yra daug veiksmingesnis, jeigu galima užtikrinti piliečių ekonominį klėstėjimą. Ir galvoti ne tik apie demokratinės ambicijas. Tai, ką nuspręsime dėl programos, yra daug svarbiau nei mūsų sprendimai dėl biudžeto arba dėl dalyvavimo atliekant mokslinius tyrimus lyginamasis trūkumas visų tų ilgų procesų ir procedūrų palyginti yra tai, kad į mus žies visas pasaulis gana neigiamai dėl to, kad taip vilkiname visą procedūrą, užuot e, darę spartesnę pažangą, kokią Europą galėtų daryti. Ir Žinoma, jūs bendraujate ir su visais suinteresuotais į subjektais ir su kitais. Reikia skleisti žinę, kad turime imtis pastangų visi kartu. Ir neveikti kiekvienas savo kampe. Nes kitaip kolektyviai pralaimėsime. Svarbu, kad e, Europa e, sukauptų moksliniams tyrimams skirtas lėšas. vertintų lemiamus elementus, kurie leidžia pakeisti žmonių gyvenimą ir nesielgtų formaliai vertindama tik skaičius. Ir e, manau, kad būtent tai skiria mus mūsų politikoje nuo politikos, kuri yra gyvendinama kitur pasaulyje. Ačiū. Ačiū už Jūsų vertingas pastabas. Abu pranešėjai gana plačiai pristatė savo mintis. Norėčiau padėkoti ponui Vandenbergė, profesoriui Januš Buinicki iš Varšuvos tarptautinio muklinės ir ląstelinės biologijos instituto, ponui Gelek iš EBPO, daktariai Herlička iš SL bendrosios įmonės ir profesoriui Palmovski, kuris yra Europos mokslinio tyrimų universitetų gildijos generalinis sekretorius. Žinoma, jūs um, veikiate įvairiose sritise ir manau, kad um, dar ne vieną kartą susirinksime visi kartu, kad toliau padiskutuotume šiais klausimais. Rytoj 9 val. yra numatytas koordinatorių posėdis. 10 val. pradėsime balsavimą. Iki rytojaus. Gero vakaro.